Bien, chers collègues, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui donc euh, deux séquences. D'abord. Euh, Labas rytas. Šiandien mūsų posėdis susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, bus klausimai su ambasadoriumi Stevensu, jis yra CMPD vadovas. Ir kita posėdžio dalis kurios metu kalbėsime apie e, dalyvavimą misijose Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jeigu neturite pastabų dėl darbo tvarkės, darbo tvarkė tvirtiname. Dar norėčiau Jums priminti, kad rūpiučio 30 dienos posėdis e, buvo atšauktas, nes jis kirtosi su komiteto narių E, kitais įsipareigojimais. Taigi kitas posėdis vyks rugsėjo 19 dieną. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad praėjusią savaitę, Liepos 4 dieną, dalyvavau gynybos nacionalinių parlamentų, ES valstybių narių nacionalinių parlamentų gynybos komitetų e, atstovų posėdėje. Tas posėdis vyko Lenkijoje. Manau, kad jį surenkti buvo puikia mintis. Sustikimas buvo labai įdomus. Jo metu nagrinėjome ir pirmininkaujančios Lenkijos darbo programą. Lenkija turi gana didelių užmojų Europos gynybos srityje, gynybos politikos srityje. Taip pat turėjome galimybę su Lenkijos institucijomis padiskutuoti apie gynybos komiteto atstovų, Lenkijos gynybos komiteto atstovų apsilankimas sėdė komitete, galbūt jie apsilankys mūsų komitete Strasbūrė. Taip pat e, Varšuvoje yra numatoma tam tikrų susitikimų. Manau, kad e, galėsime įdomiai plėtoti santykius e, su Lenkija. Būtent to mes prašėme Roberto Altieri pranešime. O šyrit sveikinuosi su ambasadoriumi Stevensu, jis yra gerai susipažinęs su mūsų komitetu. Jis e, anksčiau atstovavo Belgijai, o dabar jis yra krizių valdymo ir planavimo direktorato vadovas. Tai yra planavimo struktūra. Ji yra skirta e, bendrosios saugumo ir gynybos politikos misijoms organizuoti. Šis departamentas e, įeina į Europos išorės veiksmų tarnybos struktūrą. Ir norėčiau dabar sužinoti, kaip šis departamentas bendradarbiauja su ES karinėmis struktūromis kaip jo veikla dera su kitų struktūrų veikla ir taip pat kaip CMPD ketina tęsti tam tikras operacijas. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl trijų tebe vykstančių karinių operacijų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taip pat Atalantė misija, kuri skirta kovoti su piratavimu. Norėčiau sužinoti, koks yra tos misijos mandatas, E, buvo diskutuojama apie tai, kad reikėtų sustiprinti, e, sugriežtinti veiksmus vykdant Atalantę operaciją. Toliau operacija Somalija. Šis pakomitetis, šio pakomitečio nariai lankėsi Somalija prieš porą mėnesių. Mes padarėme tam tikrų išvadų ir ataskaita apie tai buvo išsiusta jums reikėtų pratesti EUTM mandatą. Dabar apie tai diskutuojama, tokias išvadas padarėme ir mes. Taigi norėčiau paprašyti jūsų pakalbėti apie šios dalykus ir taip pat pateikti bendresnio pabudžio pastabų apie jūsų departamento padėtį Europos išorės veiksmų tarnyboje. Taip pat e, prašau pasidalinti savo mintimis apie vykstančias operacijas. Neprašau jūsų kalbėti apie Kongą, nes apie tai mes kalbėsime atskiroje posėdžio dalyje. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums ir komitetui už galimybę pasikeisti nuomonėmis su pakomitečio nariais. Man atrodo, kad šiame komitete aš, atlikdamas savo naujas pareigas, lankausi pirmą kartą. Jau anksčiau palaikiau ryšius su komitetais Taip pat e, atstovavau poniai Ashton. Manau, kad dabar puikiai, puikus metas pakalbėti apie krizių valdymo ir planavimo e, departamentą, apie operacijas. Jūs manęs prašėte pakalbėti apie tai, kaip šis departamentas, kokia yra šio departamentos padėtis e, išorės veiksmų tarnyboje. Ponios ir ponai, aš manau, kad bendroji saugumo ir gynybos politika smarkiai pasistumėjo į priekį per pastarosius dešimt metų. Ir ES vaidmuo, kaip pasaulinės veikėjos vaidmuo sustiprėjo, to prašė ir ES piliečiai, ir už jos ribų gyvenantys žmonės. Taip pat buvo vystomos ir planavimo struktūros. Per pastarosius dešimt metų jūs žinote, kad visų pirma buvo įsteigta EUMS, Tai buvo padaryta 2001 metais, tačiau pirmos misijos, jos vyko Bosnijoje, tačiau turiu pasakyti, kad e, pirmos misijos e, buvo planuojamos nuo nulio. E, galima būtų pasakyti, kad jos iš mažos įmonės pavirto didelę korporaciją, jeigu galima būtų pateikti tokį palyginimą. Taigi visų pirma buvo įsteigtas gebėjimų kūrimo ir stiprinimo misija. Po 2008 metų Europos vadovų tarybos išvadų, e, kuriuose Javieras Solana, Solana buvo paragintas įsteigti bendrą civilinę ir karinę planavimo struktūrą ES, kuri būtų atsakinga už karinės misijas ES, buvo įsteigtas mūsų departamentas. Manau, būtų verta priminti, kad 2008 m. gruodžio mėnesio laiške Javieras Solana prezidentui Sarkozy, kuris pirmininkavo vadovų tarybai, rašė, kad jis steigė šią struktūrą paragintas ministrų, e, valst valstybių ir vyriausybių vadovų stiprinti planavimo struktūras ir užtikrinti geresnę sąveiką tarp civilinių ir karinių priemonių. Savo laiške ponas Solana sakė, kad e, šiam departamentui bus skirta užduotis užsiimti e, politinių ir strateginių planavimų, kad civiliniai ir kariniai partneriai bendradarbiaus. E, buvo siekiama užtikrinti geresnį ES misijų planavimą ir taip pat e, siekti, kad, e, e, civilin, kad krizių planavimo procese ir valdymo procese vyrautų nuoseklumas. Taigi mūsų departamentas buvo įsteigtas 2009 metais, sujungus du tarybos direktoratus. Visų pirma, direktora, aštuntą direktoratą, kuris užsiemė kariniais dalykais ir devintąjį direktoratą. 2010 metais, kai buvo įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba, šis departamentas iš tarybos sekretoriato buvo perkeltas į išorės veiksmų tarnybą. Manau, kad tos mintis, kurios buvo išdėstytos Solanos laiške 2008 metais, tebėra aktualios ir jos atspindi tai, ką šiandien daro CMPD. Visų pirma, CMPD užsijima pažangių strateginių planavimų, planuoja galimą atsaką į krizės, įtraukdamas civilinius ir karinius aspektus, siekdamas e, pateikti tam tikrų strateginių alternatyvų, strateginių veiksmų alternatyvų, e, tai pateikiama poniai Ešton, taip pat valstybių narių atstovams ir sulaukus jų reakcijų yra parengiama koncepcija. Tai reiškia, kad mūsų departamentas, rengdamas planus, e, stengiasi žvelgti toliau, vadovaujasi labiau strateginių požiūrių ir remdamasis tuo rengia ES veiksmų variantus, e, veiksmų scenarius ir mes bandome sujungti ir civilinius, ir karinius aspektus ir manau, kad mes esame vienintelė struktūra, kurioje dirba ir civiliai, ir kariškiai planuotojai. CMPD taip pat yra įgaliotas toliau e, stiprinti ES krizių valdymo gebėjimus, ypač e, integruojant civilinius ir karinius e, aspektus. Ir pavyzdžiui, kai kuriais atvejais, kai rengiamos civilinės misijos, mes galime pasitelkti kariškius tam, tikriem, tam tikroms atsargoms pervežti ir taip toliau. Taip pat CMPT e, plėtoja partnerystės bendrosios e, saugumo ir gynybos politikos rytyje su, pavyzdžiui, jungtinėmis tautomis. Bendradarbiaujame su ponu Renoir, Nakamišu, taip pat bendradarbiaujame ir imdamės veiksmų Libijoje. Ir mes norime toliau stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis, siekti, kad jis taptų operatyvesnis. Ir žiūrime, kaip ES galėtų geriau prisidėti prie jungtinių tautų taikos palaikymo misijų. Dar vienas svarbus mūsų darbo aspektas yra partnerystė su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Turkija, šalimis kandidatėmis, kurios mm, prie mūsų misijų prisideda personalu, kitomis priemonėmis. Taip pat mm, mums yra duotas uždavinys gerinti ryšius, santykius su tomis šalimis, labiau įtraukiant tas šalis į politikos formavimą. Ir ketvirtas CMPD uždavinys yra užtikrinti nuoseklumą, dėrėjimą su patvirtintais politikos tikslais visais planavimo etapais. Taip pat užtikrinti ES veiksmų nuoseklumą. Ir žinoma, mes remiame politikos ir saugumo komitetą, kuris nustato strateginės kryptis ir atlieka politinę kontrolę. Mes siekiame, kad politinės rekomendacijos būtų įtrauktos į visą planavimo procesą. Kyla klausimas, ar CMPD visada pavyksta įgyvendinti savo uždavinius ir atsakyti iššūkius. Aš manau, kad taip, šis departamentas atliko svarbų vaidmenį ir pasiekė nenuginčiamų rezultatų, tačiau dar kai ką galima tobulinti, mūsų laukia dar nemažai darbo. Kai tik buvo įkurta išorės veiksmų tarnyba ir kai įvyko struktūriniai pokyčiai, CMPD negalėjo išnaudoti viso savo potencialo. Kad tai galėtų padaryti, reikia kelių dalykų. Visų pirma, dar kartą sutelkti dėmesį į savo misiją. Antra, turi geriau e, palaikyti ryšius, integruotis į visas bendros e, saugumo ir gynybos politikos struktūras ir taip pat geriau integruotis į išorės veiksmų tarnybą. Ir manau, kad išorės veiksmų tarnybos veiklos pradžia mums suteikia galimybę pagerinti savo darbo metodus, dirbti veiksmingiau, pasiekti geresnių rezultatų. O tai ir yra mūsų tikras tikslas. Mes turime orientuotis į rezultatus ir turime pasimokyti iš praeities, pagalvoti, kaip geriau planuoti operacijas ir misijas. Tai mūsų laukia daug darbo ir nuo to momento, kai yra parengiami tam tikri veiksmų variantai, tai yra mūsų užduotis iki pačių veiksmų įgyvendinimo. Čia galimi trys patobulinimai. Visų pirma, manau, turėtume geriau suderinti krizių valdymo struktūras su kitojus, kitomis ES priemonėmis. Tai turi būti bendro požiūrio dalis. Ir e, čia, norint sukurti tą bendrą metodą, labai svarbus komandinis darbas. Mes turėtume geriau krizių valdymo, krizių valdymo priemonės ir veiksmus geriau susijęti su uh, kitomis ES priemonėmis, kitais veiksmais. Akivaizdu, kad mūsų veiksmai nevyksta vakume, mm, mūsų taikomos priemonės turėtų pasitarnauti bendresniai politikai, bendresniam politiniam tikslui. Tai reiškia, kad turime ir toliau kurti sąsajas tarp krizių valdymo priemonių sąsajas tarp įvairių komisijos tarnybų. Čia reikia geresnio koordinavimo proceso. Reikia derinti įvairias platformas ir panašiai. Turėtume pasiremti savo patirtimi, pavyzdžiui, tą, kurią sukaupėme per Libijos krizę, taip pat Dramblio kaulo krante, ir kovodami su e, piratavimu. Prieš porą savaičių e, mes išsiuntėme misiją į Bengazį e, iš CCCP ir EUMES. Taip pat yra įsteigtas ir geografinis biuras, kuriam vadovauja ponas Mingarelį. Taip pat ten dirba ir žmonės iš DEFCO ir dabar savo biure Bengazija turime nuolatinį atstovą. Jis koordinuoja e, savo veiklą su įvairiomis tarnybomis, įskaitant ir TEFCO. Taigi turime geografinius biurus, komisiją ir mūsų departamentas ir turiu pasakyti, kad čia svarbus ne tik saugumo aspektai, bet ir teisinės valstybės įtvirtinimo aspektai. Dar vienas rytis, e, kurioje turėtume pagerinti savo darbą, tai yra geresnis krizių valdymo struktūrų bendradarbiavimas. Taigi geresnis mūsų departamento SICEN ir EUMS bendradarbiavimas tikrai reikalingas reikia pasidalinti funkcijas ir manau mes tikrai galime ir turime geriau bendradarbiauti, kad ta, struk... ta patirtis, kuri Taigi, mes dabar rengiame, kas, kas savaitinius e, posėdžius. Manau, kad CMPD turėtų veikti greičiau, turėtų greičiau reaguoti, gavę iš ankstinius įspėjimus apie krizės. Ir mes taip pat diskutuojame ir apie tai, kaip pagerinti iš ankstinio įspėjimo sistemą. Taip pat reikėtų reaguoti į krizės e, rengiant faktų rinkimo misijas, pavyzdžiui. E, Afrikoje mes turime SSR struktūrą, kuri mums padeda greitai reaguoti į įvykius, e, pavyzdžiui, dramblio kaulo krante. Mes siekiame, kaip galima anksčiau į planavimo procesą įtraukti įvairius partnerius, kad vėliau galėtume geriau koordinuoti veiksmus. Kitas dalykas mes, mums reikia geresnių planavimo gebėjimų. Civilinėje srityje tų gebėjimų yra pakankamai, tačiau jų trūksta karinėje srityje ir mes apie tai už, užsiminsime e, ataskaitoje, kurią teiksime vyriausiai įgaliotiniai Taigi, kaip mes periname prie krizių valdymo koncepcijos, prie konkretesnių veiksmų. Tam tikros patirties jau įgyjome Libijoje ir turiu pasakyti, kad e, tam tikrų štabų steigimas užtrunka, e, reikia tam tarybos sprendimo ir apie tai bus diskutuojama. E, šiuo metu mūsų departamente dirba 65 asmenys. Maždaug 25 iš jų yra komandiruoti nacionaliniai aspektai, 50 yra pagalbiniai darbuotojai. Kol kas dar yra septynios laisvos darbo vietos, visų pirma, koordinavimo skyriuje, taip pat yra keletas postų, e, kurie anksčiau buvo prarasti, kai persikėlėme iš tarybos sekretoriato į išorės veiksmų tarnybą. Apskritai turiu pasakyti, kad mums siekiant tikslų trūksta tikrų strateginių planuotojų, tokių žmonių rasti sunku, bet jie egzistuoja ir manau, kad mes turėtume užsibriežti tikslą pritraukti juos į savo mm, tarnybą, į savo departamentą. Taip pat reikia stiprinti ir civilinių krizių valdymo gebėjimus. Reikia prisiminti, kad e, krizės kyla iš karto keliose šalise, Afrikoje, kitur, taigi reiks, reiks daugiau civilinių ir karinių krizių planavimo priemonių. Manau, kad mes turime glaudžiau bendradarbiauti su partneriais, NATO, jungtinėmis tautomis, trečiosiomis šalimis. Turime derinti savo veiksmus visose tose vietose. Be to, reikia toliau e, plėtoti krizių valdymo struktūras mes rengėme ataskaitą, kurią pristatysime Liepos 18 dieną ministrų taryboje. Žinome, kad tolesnis darbas pareikalaus daug CMPD pastangų. Dar vienas svarbis rytis yra e, BSGP ir laisvės saugumo ir teisingumo srities stiprinimas, ryšių stiprinimas Taip pat turime parengti ir kelrodį planą. Dėl gebėjimų stiprinimo ir mes esame nusistatę prioritetus. Visų pirma, siekiame sukurti saugesnę kaiminystę. Taip pat turime gerinti savo reagavimo į krizės gebėjimus. Uh, Mūsų departamentas sieks prisidėti prie šių prioritetų. Taigi mes sieksime iš ankstinio politinių ir civilinių krizių planavimo, plėtosime civilinių ir karinių krizių valdymo gebėjimus ir taip pat plėtosime partnerystės politiką. Tai yra lik mūsų misija ir manau, kad mūsų nauja vidinė struktūra turi atspindėti tą misiją. Mūsų departamente yra šiuo metu keturi skyriai, bet sieksime sumažinti tą skaičių iki trijų skyrių. Vis pirma, turėtų būti integruotas planavimas, gebėjimų stiprinimas ir taip pat CSDP, BSGP partnerystė ir susitarimai. Žinoma, reikės ir nedidelio koordinavimo skyriaus, kuris palaikytų ryšius su įvairioms kitomis struktūromis. Taigi manau, kad mes kad pastaraisiais metais buvo pasistumėta pirmin gyvendinant bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Tai buvo daroma todėl, kad tai būtina, kad galėtume geriau reaguoti į įvykius pasaulyje, kad užtikrintume saugumą, o tai padaryti tampa vis sunkiau. Tačiau, kad ES taptų geresnė strateginė partnerė, kad galėtų atlikti jai tenkantį vaidmenį. Reikia dar daug ką padaryti ir CMPD yra pasirengęs tai daryti. Norėčiau pridurti keletą žodžių apie operacijas. Pirmiausia, apie Atalantą. Atalanta, mano nuomonė, yra sėkmingai vykdoma misija. Žinoma, kad piratavimas yra tik vienas iš platesnės problemos simptomų. Iš esmės, Atalantos misija gan sėkmingai e, vykdė savo programą. Taip pat Atalanta gan sėkmingai e, saugojo transatlantinį koridorių. Kita vertus, e, piratai visuomet įgyja geresnių priemonių, taip pat plečia savo veiklos sritis. Todėl mes nagrinėjame Atalantos mandatą, kaip galėtume jį išplėtoti ir patobulinti. PSC jau patvirtino keletą veiksmų ir mes taip pat nagrinėjame galimybę Atalantos misijai imtis platesnių veiksmų iš jūros į žemyninę dalį. Tokiu būdu kreipiant dėmesį į piratus veikiančius prie žemynų sienų ir politikos ir saugumo komitete vyksta e, tokios diskusijos. Diskusijos kol kas dar nėra baigtos. Operacijų vadas pasiūlė naują dokumentą. Mes taip pat aptarinėjame galimybės su geografiniais biurais, su ponu Mor, kuris iš pradžių turėjo šiokių dviejonių dėl tokios galimybės, tačiau dabar jau pripažįsta, kad tai yra svarbu. Taip pat imamės priemonių ir kalbame mes su žmonėmis Somalija, Afrikos sąjungos šalyse ir jų pozicija taip pat kinta. Taigi Atalanta yra viena iš tokių operacijų. Tačiau akivaizdu, kad ši operacija kovoja tik su simptomais. Taip pat reikia spręsti problemas žemynė. LTM e ir kitos misijos stebi situaciją, rengiame išvadas. Mano paties komanda yra parengusi išvadas. Iš tiesų rezultatai yra gan teigiami. Kalbant apie Somalio, Somalio E, ginkluotasias pajėgas ir kovotojų grupuotės. Taigi mes taip pat bendradarbiaujame gan pozityviai su amerikiečiais, su Ugandos atstovais ir atrodo, kad operacija vyksta gan gerai. Ir manau, kad rezultatai ateityje dar pagerės. Taigi kai kurie iš tų, kurie tariamai dezertiravo, iš tiesų sugrįžo pas savo e, šeimas. Ir iš esmės kai kurie iš tų asmenų buvo pasiūsti į kovos lauką. Mes taip pat e, bandome apmokyti naują kariškių grupuotę ir Tada perėsime prie vadų mokymo, prie instruktorių rengimo. Dabar galime teikti, kad Amison teikiame labai daug lėšų. Taip pat operacijos įgaliojimai buvo pratesti ir išplėsti. Bet dabar Amison ir TCFG perėjo į naują etapą, e, kad ji galėtų veikti ne tik Mogadišių, bet ir už jo ribų. Pavyzdžiui, Niujorke girdėjau, kad jeigu pastebima pozityvių veiksmų Somalija, tai iš esmės akivaizdu, kad ši misija daro tam tikrą poveikį konkrečioje vietovėje. Aldėja klausimas rytoj bus nagrinėjamas politikos ir saugumo komitete. Žinoma, kad šiuo metu kai kurios valstybės teigia, kad jos nori išlaikyti Altėja misiją ir teigia, kad situacija Bosnijoje yra gan rami na, negalėčiau pasakyti, kad stabili ir kai kurios valstybės narės norėtų sumažinti e, pajėgas, e, kadangi didelės pajėgos brangiai kainuoja. Taigi, norint rasti sprendimą ir pusiausvyrą tarp dviejų valstybių narių grupių, nebus taip paprasta. Taigi, rytoj šis klausimas bus svarstomas ir mes esame numatę terminą rasti sprendimą iki šių metų lapkričio mėnesio. Kai kurios valstybės narės - Austrija, Slovakija - parengė dokumentą su siūlymais ir scenarijais, kaip būtų galima spręsti šį klausimą. Aš tikiuosi, kad mums tikrai pavyks galiausiai rasti kompromisą, tačiau tai tikrai užtruks. Kai dėl politinės padėties Bosnijoje ji tikrai negerėja, operacijų vadas teigia, kad uh, sudėtinga politinė situacija gali turėti neigiamos įtakos um, saugumo padėčiai šalyje. Taigi iš esmės padėtis dabar yra tokia. Ir tuo aš norėčiau, ponė pirmininkė, baigti savo pasisakymą. Euh, euh, Dėkoju ambasadoriu už tokį išsamų pasisakymą. Jums leidus e, norėčiau pats paklausti jūsų keletą klausimų ir po to suteikti tokią galimybę kolegoms. Kaip jūs pabrėžiate, vienas iš e, esminių klausimų mūsų pakomitečiui, kaip yra labai aiškiai nurodyta pono Baltierį pranešime, yra koordinavimo klausimas tarp skirtingų krizės valdymo gebėjimų. Taigi koordinavimas tarp Europos išorės veiksmų tarnybos įvairių geografinių biurų ir taip toliau. Kaip jūs žinote, koordinavimo klausimas mums tikrai kelia susirūpinimą naujojoje Europos išorės veiksmų tarnyboje. Mes buvome už tai, kad būtų įsteigta kažkokio pobūdžio neformali organizacija, kuri padėtų užtikrinti tokio pobūdžio koordinavimą. Galbūt galėtumėte mums papasakoti apie tai, o tai taip pat yra susiję ir su pavaldumo tvarka. Akivaizdu, kad krizės valdymo priemonės, ypač tos, kurios yra naudojamos karinėje sferoje, reikalauja tokio, paval, tokios pavaldumo tvarkos, kuri būtų kaip galima trumpesnė tuo pačiu metu mes nenorime izoliuoti tokių atsakingų struktūrų. Taigi mano klausimas būtų susijęs su pavaldumo tvarka. Ir praktiškai norėčiau sužinoti, kokie tiksliai yra jūsų įsipareigojimai ir kam jūs esate atskaitingas, kas yra jūsų vadovas. Galbūt galėtumėte mums patikslinti šią situaciją. Kitas e, klausimas, e, kuris mūsų komitetui yra aktualus, yra susijęs su Libija. Vyriausiai įgaliotinė stengiasi gan atsakingai suplanuoti veiksmus, tačiau ne viską pavyko pritaikyti. Mes esame bendravę su jūsų kolegomis, taigi norėčiau iš jūsų sužinoti, kokie yra jūsų planai Libijoje ir kokie tiksliai yra jūsų įgaliojimai. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip šiuo metu vyksta planavimo darbai. Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji karinė intervencija į Libiją buvo atidėta, Pati vyriausioji įgaliotinė yra daug kalbėjusi apie ES svarbų vaidmenį Libijoje po karinės intervencijos ir apie tai, kaip svarbu prisidėti kuriant saugumo sektorių Libijoje. Aš manau, kad jūs jau esate pasiuntę savo misiją į Bengazį, taigi norėčiau sužinoti daugiau apie jūsų nuveiktus darbus. Ir paskutinis mano klausimas jūs jau šiek tiek apie tai užsiminėte, yra susijęs su personalu. Jūs minėjote, kad jums yra reikalingas kvalifikuotas personalas. Ir yra ne viena tarptautinė organizacija, kuri konkuruoja su kitomis ieškodama kvalifikuotų darbuotojų. Europos parlamentas visuomet buvo už tai, kad egzistuotų pusiausvėra tarp karinio ir civilinio personalo. Taigi gal galėtumėte e, mums pasakyti, ar CMPD pavyko pasiekti tokio balanso. Jeigu ne, e, kodėl taip atsitiko ir ką būtų galima padaryti siekiant užtikrinti tokį balansą. Galbūt reikia kreiptis į valstybės narės, jas paraginant imtis atitinkamų veiksmų taip pat. E, o dabar ponas Gualtieri, prašom. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju jūsų ekscelencijai Stevens. Norėčiau atsiprašyti, nes turėsiu e, netrukus palikti pakomitečio posėdį, kad e, galėčiau dalyvauti balsavime. Turiu keletą trumpų pastabų. Iš tiesų esu dėkingas už jūsų pasisakymą. Turiu pasakyti, kad e, ir parlamentas juda tą pačią linkmę sėkmę, kaip ir jūs. Galime prisiminti, kad visai neseniai patvirtinome pranešimą, kurį pats rengiau. Taip pat norėčiau pabrėžti du kitus dalykus, kurie figuravo kitame pranešime. Tai yra būtent planavimas ir vykdymas karinė ir civilinė pusės ir racionalizavimo siekis, kurį nustatė e, ponas Solana. O kitas e, klausimas, apie kurį mums užsiminė ką, ką tik tai ponas Donžan, yra susijęs su koordinavimu tarp skirtingų krizės valdymo padalinių bei geografinių biurų ir padalinių. Taip pat ir tų, kurie nepriklauso Europos veiksmų, išorės veiksmų tarnybai. E, taip, jūs einate teisinga linkme, parlamentas e, tuo džiaugiasi. Ir mes tik tai norėtume, kad galiausiai tokie veiksmai atneštų konkrečių rezultatų. Šiuo metu atrodo yra eksperimentuojama, o mums yra reikalingas konkretus rezultatas. Galėčiau tiesiog pakartoti tai, ką sakiau apie krizės valdymo e, valdybą. Tokį klausimą jau buvau uždavęs ponui Donžan. O jūsų, ponė ambasadoriu, norėčiau paklausti konkrečių apie planavimo, operacijų planavimo gebėjimus ir operacijų vykdymo gebėjimus. E, ir paskutinis mano klausimas e, bus susijęs su Libija. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu pono Donžan išsakytiems e, komentarams. Dėkoju, ponia Bratka. Euh, euh, Labas rytas, sveikinu Jūs atvykus į pakomitečio posėdį. Aš turiu tris Jums skirtus klausimus, užduosiu juos angliškai. Ponas Donžan uždavė Jums klausimą susijusiu su CMPD struktūra. Jūs apie tai nekalbėjote savo pasisakymę. Galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau pakomentuoti šį dalyką. E, kitas dalykas, jūs kalbėjote apie koordinavimą atsižvelgiant į konkrečias krizės - Libija, Somalis ir kitos šalis. Tačiau uh, Mano klausimas yra susijęs su šių koncepcijų prigimtimi. Kaip ES vykdo saugumo sektoriaus reformą, kaip tai yra susijęs su teisės viršinybės principo įtvirtinimu, kaip tai yra susijęs su TEFCO ir stabilumo priemonė bei BSGP misijomis. Aš manau, kad bendros pastangos yra labai svarbus dalykas, tačiau aš tokių pastangų nematau, kas yra atsakingas už tokius bendrus veiksmus. Mes turėtume daryti kur kas daugiau šioje srityje. O dabar dėl Somalio. Žiniasklaidoje labai plačiai yra kalbama apie Somalija trūksta maisto. ES skiria 45 milijonus e, eurų e, įvairiai vystomai pagalbai. Atalantai yra skirtas atitinkamai taip pat ne, nemažas pinigų kiekis. Ir kaip jūs galėtumėte paaiškinti tokius e, skaičius? Ir jeigu Somalį kamuoja maisto trūkumo problema, ją ja, būtina spręsti. Kokias jūs planuojate taikyti priemonės, kad krizė būtų suvaldyta? EUPM Bosnijos misija yra kita. Man atrodo, kad Anglija norėtų, kad mes išlaikytume pajėgas regione, tačiau ji pati ten nėra pasiuntusi savo pajėgų. Taigi man tokia situacija atrodo gan įdomiai, taigi norėčiau sulaukti jūsų pakomentavimo. Ir galiausiai dalykas, apie kurį jūs neužsiminėte, tačiau jis yra svarbus. Ir tai yra susijęs su strategija ateičiai. Gal galėtumėte pasakyti keletą žodžių apie misijų vertinimą? Bent jau iki šiol mums atrodė, kad vertinimo kokybė nėra atitinkama. Mums yra reikalinga objektyvi misijų vertinimo tvarka, kuri padėtų mums geriau planuoti ateityje. Taigi CMPD, kaip jūs planuojate spręsti vertinimo klausimą? Ačiū. Aš norėčiau pritarti jūsų komentarams dėl Bosnijos, nes man taip pat kyla dviejonių dėl mandato, nes Prancūzija taip pat norėjo išvesti savo pareigas. O dabar ponia Grūling. Dėkoju. Aš norėčiau paklausti dėl CMPD struktūros ir dėl to, koks dabar yra konkrečiai e, santykis e, tarp darbuotojų su civiliniu, e, civiliniu ir kariniu darbuotojų. Taip pat norėčiau patikslinti klausimą, kurį jūs iškėlėte. Jūs kalbėjote apie Šiaurės Afrikos misijas ir Čia norėčiau pritarti e, Brant nuomoniai. Pirmiausia, kas vyksta konkrečiai planavimo srityje. Jūs sakėte, e, kad šis pul egzistuoja Šiaurės Afrikoje. Kur e, konkrečiai tai yra, kokie yra konkretus tikslai? Taip pat norėčiau sužinoti apie konkrečių regionų tikslus, pavyzdžiui, Libijos, e, Tuniso ar Egipto regione. Ir taip pat norėčiau sužinoti, e, kokie yra konkrečiai šiuo metu bendradarbiavimo partneriai e, šiuose regionuose. Dėl Somalio, tai jūs kalbėjote apie Atalantos misijos išplėtimą taip pat ir į sausumą. Mano manimu, tai yra didelis kokybinis pokytis ir reaguodama į ponios Brana e, klausimą, taip pat norėčiau sužinoti apie e, šios misijos konkrečius kooperacijos partnerius. Taigi, kokie, kas yra tie žmonės dirbantys šiame regione, su kuriais jūs derinate savo veiksmus ir tikslus? kol kas e, man tai yra ganėtinai neaišku. Ir dėl vertinimo jūs e, taip pat minėjote, kad Atalantos misija e, išvarė piratus, tai yra padėjo kovojant su piratavimu. Tačiau pažvelgus į statistiką, netrodo, kad taip būtų, kadangi faktai rodo, kad tiesiog piratai perkelė savo veiksmus į kitas vietas. Taip pat jūs sakėte, kad 10 procentų visų apmokytų e, kareivių e, pasitraukė iš e, dalinių. Ir palieka savo dalinius, grįžta į namus, kadangi ilgisi savo šeimos ir tai artimųjų, ar jie pastraukia iš dalinių e, kartu su visa ginkluote e, ir galbūt prisijungia prie e, piratų. Taigi norėčiau konkrečių atsakymų į šios klausimus. Na, Afganistano patirtis rodo kad e, tie kareiviai, kurie pastraukė iš dalinių, iš tiesų nepastraukė tiesiog į dykumą, o kažkur tai įsikūrė. Ačiū. Dėkuoju ir galiausiai ponas Kananbanen. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponė Stevens, yra toks e, išsireiškimas anglų kalboje, kad per nelik daug auklių sugadina vaiką. Taigi aš norėčiau žinoti, ką jūs darote, ko kol kas nedaro jungtinės tautos ir kiek yra dubliuojamos veiklos. Jūs minėjote, kad trūksta strateginį planavimo darbą vykdančių asmenų. Taigi toks būtų mano klausimas, atsižvelgiant į jungtinių tautų vykdomą darbą. Dėkoju. Pone ambasadoriaus, teiksime galimybę Jums atsakyti į užduotus klausimus. Dešimt minučių. Ačiū. Leiskite man pradėti nuo paskutinio pasisakymo. Aš galėčiau pasakyti, kad pernelyg daug vyrėjų taip pat gali sugadinti gerą patiekalą. Iš esmės, e, koordinavimas, geras koordinavimas yra esminis dalykas. Jeigu pažvelgsime į šiandienos pasaulį, pamatysime, kad egzistuoja be galo daug problemų, atsiranda naujų sunkumų. Net pažvelgus į Libiją, galime spėti, kad Gaddafis galiausiai pasitrauks ir Libijos neištiks chaosas, ko mes tikimės, bus ateitie mūsų lauks nepaprastai daug darbo - reformuoti ekonomiką, reformuoti policijos sektorių, saugumo sektorių ir taip toliau. Su ponu Martenu, specialiuoju pasiuntiniu Libijai, esame uh, svarstę šį klausimą su Limbasku ir visi jie prašo, kad ES imtųsi veiksmų nes jeigu kreipiamasi į valstybės narės, tai rasti bendrą sprendimą tikrai nėra lengva. Taigi darbo užteks visiems. Ką galima būtų patobulinti, tai yra koordinavimą tiek sostinių lygių, tiek štabo lygių, tiek konkrečioje teritorijoje. Čia galėčiau pateikti Sudano pavyzdį. Mes bendradarbiavome su jungtinėmis tautomis, su Afrikos sąjunga ir kitais partneriais. Nesakau, kad padėtis yra tobula, bet mes stengiamės. Europos Sąjungoje, tarkime, turime sunkumų su kariniais gebėjimais jeigu yra mažinamas biudžetas. Tokiais atvejais problemų kyla, tačiau NATO taip pat e, susiduria su panašiamis problemomis. Juknės tautos e, taip pat teigia, kad susiduria su tomis pačiamis problemomis. Taip, e, koordinuoti padėtį galime kur kas geriau. Su jungtinėmis tautomis bendradarbiavime palaikome kontaktus, tačiau net ir tą bendradarbiavimą galima būtų patobulinti nes posėdžiuose dalyvauja 30-40 asmenų, kurie tiesiog pristato savo veiklą. Tačiau tai dar nėra e, koordinavimas. Reikėtų diskutuoti, kaip būtų galima kartu atlikti planavimo darbus, kaip būtų galima kartu vykdyti operacijas ir taip toliau. Ir Sudano pavyzdys šia prasme yra geras. Jūs taip pat, ponia pirmininkė, sakėte, kad koordinavimas tarp įvairių skirtingų elementų yra labai svarbus. Taip, egzistuoja krizės valdymo taryba, kuriai vadovauja generalinis sekretorius. Tačiau žinoma, kad daug dar ką reikia nuveikti. Ir dabar tik pradeda veikti išorės veiksmų tarnyba. Ir mes, aišku, dar nepasiekėme savo potencialo. Tačiau tikrai siekiame bendradarbiauti, susitikti ir koordinuoti savo veiklą, ieškoti naujų veiklos būdų. Ta reikia daryti ir bendrų lygių, ir konkrečių krizių lygių. Mes organizuojame susitikimus, kurių metu svarstome, kaip galima būtų tobulinti planavimo darbus CMDP. Į susitikimus susirenka atstovai iš TEFCO, iš geografinių biurų. Ir dabar juos pakviesti yra kur kas paprasčiau negu kad e, praeitįje. Aš tikiuosi, kad e, tokia praktika vyraus ir ateityje. Krizės valdymo valdyba į kurią generalinis sekretorius kviečia visus iš vystimosi departamento, iš saugumo sferos, iš komisijos, kitų saugumo struktūrų, yra labai geras reiškinys. Jeigu pažvelgsime į organizacinę struktūrą, į visas BSGP struktūras, pamatysime, kad mes esame atitinkamoje dėžutėje ir apskritai e, pavaldumo tvarka yra gan aiškiai nustatyta. Žinoma, kasdienėje veikloje mes kreipiamės į generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už BSGP. Taigi yra numatyti labai konkretus kanalai ir iškilus būtinybei galime kreiptis ir į pačią vyriausią įgaliotinę. Dabar dėl Libijos. Mes turime planavimo departamentą ir mūsų įgaliojimai ir mūsų misija yra gana aiški. Mes turime išmintingai planuoti ir žiūrėti į ateitį. Neturime laukti, kol krizė pasireikš. Būtent taip mes elgiamės Libijos atveju. Palaikome glaudžius ryšius su NATO atstovais, su Afrikos Sąjungos atstovais, taip pat su jungtinių tautų atstovais. Žinoma, tokia problema mums nėra pažįstama, nežinome, kaip situacija išsirutulios, bet tokį protingą planavimą mes jau pradėjome, valstybėms narėms pristatėme, ką ketiname daryti, klausėme jų nuomonės dėl savo veiksmų ir sakome, kad esame pasirengę rengti planus bet kokiai įmanomai situacijai. Ir rytoj vyks politinis, politinis ir saugumo komitetas, kuriame vėlgi bus svarstamas šis klausimas. Kalbėsime apie tai, kas laukia Libijos po Gaddafio. Taip pat norėčiau paminėti, kad vienas e, prancūzijos e, pareigūnas E, turėtų nuolat dirbti Libijoje, kad galėtų palaikyti dialogą tiek su Libijos valdžios atstovais, tiek ir su ES institucijomis. Ir šis asmuo e, būtų labai vertingas, nes palaikytų glaudžius ryšius su Bengazio žmonėmis, su Tengė ir taip toliau. Dabar sunku būtų įsivaizduoti, kas vyks ateityje ir kiek partnerių mums reikės įtraukti į visą procesą. Ši užduotis tikrai nėra paprasta, nes labai daug nežinomųjų. Dabar dėl jungtinių tautų vykdomos veiklos. ir katastrofiško scenarijaus po Gaddafio žlugimo, kad e, Libija nugrims į chaosą. Iš tiesų niekas nežino atsakymo. Techninis atsakymas gal yra aiškus, tačiau e, politinio atsakymo nėra. Ir niekas kol kas negali išspręsti tos problemos. Junktinės tautos bent jau dabar bando palaikyti tą tokį perėjimą paremta dėrėjimuose būdu. Yra palaikomi labai glaudus kontaktai, bet aš nematau, kad pagrindinės problemos būtų jau išspręstos. Junktinės tautos taip pat planuoja iškilus būtinybei arba pasirašius paliaubų susitarimą pasiūsti stebėtojus į regioną. Jie kalba apie 20 tokių stebėtojų išsiuntimą ir vėliau apie papildomus dar 200 stebėtojų. Žinoma, kad reikės tokiamis sudėtingomis sąlygomis apsaugoti stebėtojus ir tokios apsaugos jie dairosi žiūrėdami į mus, į Europos Sąjungą. Taigi, kad ir kus, kas bus daroma, reikės vadovautis atitinkamų teisinių pagrindų, o tai būtų Junktinių tautų saugumo rezoliucija. Tačiau taryba atrodo neturi labai didelio noro renkti tokių dokumentų Libijoje. Taip pat ir pačioje Libijoje nėra situacija labai aiški. Turime pereinamąją tarybą, E, kuri ne visuomet pritarė e, mūsų veiksmams. Taigi yra daugybė įvairių aspektų, kurių negalime ignoruoti. Mes nuolat informuojame valstybės narės apie tai, taip pat apie saugumo sektoriaus reformas ir planuojame e, siūsti nuolatinį atstovą į Libiją. O dabar norėčiau pereiti prie SSR klausimo. Reikėtų kalbėti ne tik apie Libiją, bet ir apie Egiptą, Tunisą, Dramblio, kranto, Dramblio kaulo krantą. Taigi, mes turime priemonę, esame išsiuntę raštą ambasadoriams ir sakėme, kad mūsų departamentui prireiks ekspertų, kurie galėtų dalyvauti faktų rinkimo misijose to, tie faktai bus renkami tose šalise, kur vyks saugumo sektoriaus reforma, ypač Egipte, Tunise. Turbūt taip pat tokia misija vyks ir į Dramblio kaulo krantą. Taigi paprašėme pasiūlyti ekspertų, jų yra dabar yra 20, e, jie išklausė parengiamuosius mokymus ir jau yra pasirengę vykti į misiją. Tunisas dar nepateikė prašymo, nes misijos yra siunčiamos remiantis valstybės prašymu. E, Egipte jau yra numatoma policijos reforma ir vyksta diskusijos, tačiau kol kas dar nesame gavę, nesame gavę oficialaus kvietimo, bet to artėja Ramadanas, taigi manau viskas užsitęs. Tačiau po kurio laiko, manau, misija į Egiptą bus organizuota. Taigi šią priemonę mes naudosime e, saugumo sektoriaus reformos kontekste. Taip pat manome, kad misija vyks ir į Dramblio kalų krantą. Tačiau, pavyzdžiui, žmonės Bengazija Mums sako, kad pas mus lankėsi tiek daug fakto rinkimo misijų, kad mes dabar jau norime turėti nuolatinių atstovų. Taigi, galbūt taip ir bus daroma, tačiau netmetame galimybę, kad renksime specializuotas misijas atskirais atvejais. Dėl darbuotojų. Mums šiek tiek trūksta kvalifikuotų darbuotojų, visų pirma turiu galvoje jų skaičių ir taip pat jų kvalifikaciją. Trūksta darbuotojų, kurie galėtų atlikti strateginį planavimą ir civilinę, ir karinę prasme. Mes dabar pusiausvyra yra nebloga, galbūt turime šiek tiek daugiau karinio personalo nei civilių, norėtume m, mm, turėti šiek tiek daugiau civilių ekspertų ir mes tokią rekomendaciją pateiksime ir tarnyboms, kurios kontroliuoja mūsų departamentą. Toliau kalbant apie regioninių jūrinių gebėjimų e, kūrimą Afrikos rage, ten jau yra diskutuojame apie tai, kaip reikėtų padėti Somaliui geriau saugoti savo pajūrio zonas. Taip pat e, diskutuojame su Kenija, Tanzanija dėl pakrantės vandenų apsaugos. Taigi šis darbas apjungs vystomosios pagalbos elementus ir turiu pasakyti, kad esame parengę mm, dokumentą kartu su komisija ir manau, kad kuriant regioninius jūrinius gebėjimus kažkurio metu prireiks laivų, taip pat reikės apmokyti žmonės, reikės struktūros, reikės sąsajų tarp informacinių sistemų, taigi gali būti, kad atsiras galimybė surenkti BSGP misiją. Taip pat nedidelė misija yra rengiama ir Sudane. Toliau klausimas apie vertinimą. Taip, vertinimas yra svarbus mūsų departamento darbo aspektas. Mes e, taip pat turime atlikti ir misijų strateginę peržiūrą. EUMS ir CPCC, manau, atliks savo vertinimus. Mes misijas vertiname platesnėme kontekste, žiūrime, kaip konkreti misija prisidėjo prie nustatytų tikslų, prie politikos tikslų ir ką reikėtų daryti, norint ją patobulinti pavyzdžiui, Gruzija. Svarbu, gerai, kad misija vyko gerai, tačiau reikėtų žiūrėti, kaip jis siejasi su platesnė ES politika. Misija vykdoma yra užtikrinama tam tikros administracinės sienos apsauga, Tačiau mes turime tęsti darbą, turime daryti spaudimą į Rusiją ir Gruzijai, kad būtų siekiama sutarimo. Taip mes atliekame į platų vertinimą e, bendradarbiavome su delegacijomis, su informatiniais biurais. Taip pat jūs minėjote ir e, saugumo sektoriaus reformą, tai yra koncepcija. Mes departamente Esame parengę ir kitų koncepcijų. Rengiame koncepciją dėl saugumo sektoriaus reformos, dėl įstatymų viršenybės. Ir mes turime galvoti ne tik apie tai, kokį vaidmenį atlieka BSGP, bet pavyzdžiui, turėtume bendradarbiauti ir su Richardo Raito biuru. Taip pat yra, turiu pasakyti, kad gana lengva suprasti, ko reikia pasimokyti, tačiau pats mokymosi procesas yra labai sudėtingas. Ir čia labai svarbus bendradarbiavimas, kad mes tikrai galėtume pasimokyti iš savo patirties. Taigi, pirmininkė, manau, kad aš atsakiau, pakalbėjau apie viską, ko prašyte. Žinau, kad laikas nelaukia. Dėl Atalantės ir pareigūnų pasitraukimo iš darnių. Taip, EUT, tai yra vienas iš dalykų, kuris mums kelia susirūpinimą. Taigi, e, kyla klausimas, ar mes tikrai rengiame Somalio pareigūnus, ar mes iš tikrųjų nerengiame mokymų potencialiems piratams. Tačiau vis dėlto Faktai rodo, kad taip tikrai nebus. Pavyzdžiui, Afganistane amerikiečiai taip pat e, rengia mokymus pareigūnams ir ten taip pat e, dezertyrų buvo nemažai. Galbūt kai kurie iš jų ir įstojo į Alkaidos gretas, nežinau, bet apskritai apmokyti pareigūnai yra motivuoti, jie dalyvavo kariniuose veiksmuose ir, veiksmuose ir negaliu pasakyti, kad tai yra tuščios pastangos. Mes bendradarbiaujame, diskutuojame su NATO atstovais, su, pavyzdžiui, su vėriomis šalimis, pavyzdžiui, mhm. Kinija. Europos Sąjungos misija yra lik ir pavyzdys, nustato tam tikrą tendenciją. Taip pat rengiame diskusiją su regioniais partneriais - Kenija, Tanzanija nes kai sulaikomi piratai, reikia turėti galimybę patraukti juos baudžiamojan atsakomybėn. Taip pat diskutuojame, kaip reikėtų spręsti ne tik piratavimo, bet ir regiono stabilumo klausimą. Taigi šis darbas yra platesnių politinių pastangų dalis. Ačiū. Euh, Vienas, viena paskutinė pastaba, ponas Galeris, kuris ką tik atėjo. Pone Galerį, prašau, kaip galima trumpiau. E, na, atleiskite, kad e, anksčiau neatvykau, bet kadangi dalyvavo Vokietijos ministras, turėjo dalyvauti kitame susitikime. E, na, dėl šios temos norėčiau užduoti klausimą dėl e, konkrečių veiksmų Afrikoje. E, Vokietijos tyrimas parodė, kad veiksmai iš tiesų nėra be e, klaidų ir norėčiau sužinoti, ko mes pasimokėme iš Libijos. Ir kitas klausimas, norėčiau sužinoti apie karinius veiksmus. Uh, 18 Liepos planuojama Ešton ataskaita. Ir e, ten buvo trys aspektai, ne tik pooling ir sharing, bet ir dar vienas aspektas. Ir dėl šių temų Ir būtent dėl šios ataskaitos norėčiau sužinoti, koks jūsų indėlis šioje srityje įgyvent Vemero iniciatyvą. Ačiū. Um, well, maybe just first uh, on, um, on the uh, Weimar. Galbūt pirmiausia dėl Weimar ir dėl vyriausios įgaliotinės ataskaitos. Vyriausioji įgaliotinė turi vykdyti ne vieną užduotį ir ataskaitoje bus pateikti atsakymai, kaip yra tos užduotis vykdomos. Ataskaitoje bus pateikiama pažanga Taip pat numatomos ateities gairės. E, visa tai yra daroma atsižvelgiant į Veimaro iniciatyvą, ypatingai dėl pooling and sharing ir dėl planavimo ir vykdymo gebėjimų. Ir sakyčiau, kad visa tai buvo atliekama glaudžiai bendradarbiaujant su Veimaro šalimis. Taigi sakyčiau, kad Veimaro šalis tikrai prisidėjo prie ataskaitos, kuri netrukus bus pristatyta rengimo. Ir Catherine Ashton planuoja plėtoti veiksmus ir siekti pažangos ateityje. Ir tokios pažangos, tokio proveržio pasiekti iki metų pabaigos, ypač dėl operacijų vykdymo ir yra numatytas gynybos ministrų neformalus susitikimas rugsėjo mėnesį, taip pat numatytas užsienio reikalų ministrų posėdis. Ir iš esmės mintis ir tikslas yra pasiekti per ateinančius mėnesius tolesnės pažangos. Ir dar kartą pakartosiu, kad ataskaita buvo rengiama kartu su Veimaro šalimis. Dėl Libijos ir to, ko mes pasimokėme, mes praradome labai daug laiko nuo to momento, kai buvo parengta krizės valdymo koncepcija, iki to laiko, kai ji buvo pradėta taikyti praktiškai. Komet yra parengta krizės valdymo koncepcija, ministrų taryboje taip pat reikia priimti sprendimus ir tik tuomet galima imtis konkrečių veiksmų. Taigi kalbame apie tam tikrą laiko praradimą. E, dėl pačių priemonių, taip, sutikčiau, kad mums yra reikalingos geresnės priemonės, būtų gerai, kad galėtume veikti sparčiau, mums būtų reikalingos greito reagavimo priemonės, Apskritai būtų galima pasakyti, kad priemonių ES yra pakankamai, tačiau galbūt ne visuomet pavyksta jas tinkamai pritaikyti. Ir kartais galbūt mums pritrūksta visų pirma politinės valios, kitais atvejais tiesiog gebėjimų. Būna situacijų, kai priemonių yra pakankamai, tačiau jeigu nepavyksta jų mobilizuoti, tai rezultato taip pat negalime tikėtis gero. Tai ypač pasakytina apie mūsų sritį, bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Ačiū. Dėkoju ambasadoriui. Aš tikiuosi, kad turėsime galimybių ir ateityje susitikti ir aptarti klausimus, kuriuos nagrinėjome ir šį rytą. Ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu mes galėsime stebėti, kaip yra integruojama CMPD į Europos išorės veiksmų tarnybą. O dabar galime perėti prie kitos šio posėdžio dalies, tai yra bendros saugumo ir gynybos politikos vykdymo Kongo demokratinėje respublikoje. Kaip žinia, Konge vykdoma civilinė ir karinė misija. Aš netrukus pristatysiu E, mūsų svečius ir misijų vadovus. E, diskusijos tikriausiai bus plačios, kadangi pas mus dalyvauja ne tik CMPD vadovas, bet ir civilinio operacijų planavimo ir vykdymo centro vadovas, taip pat vyriausiasis inspektorius Rikie, misijos EUPOL Konge vadovas, taip pat pas mus lankosi Antonija Martins, misijos EUSEC Kongo vadovas. E, pone Brant taip pat pasiūlė pakviesti keletą akademinės bendruomenės atstovų, Žiūstacht e, iš Lioveno universiteto ir Marta Martinelli, at, e, Briuselio atviros visuomenės instituto atstovė. Abu šie ekspertai turi patirties, kadangi yra atlikę akademinės veiklos šioje šalyje. Taigi pirmiausia išklausysime prelegento, o po to perėsime prie diskusijų dalies. Taigi daugiau laiko neužimsiu ir nepriminsiu Jums Kongo situacijos. Šalis tikrai yra svarbi. E, pirmoji misija 2003 metais kaip tik buvo pradėta vykdyti Konge ir per daugybę metų mes skiriame daug lėšų, daug laiko ir daug personalo misijoms Konge vykdyti. Kalbant apie stabilumą, mūsų laukia milžiniški iššūkiai tiek viduje, tiek ir išorėje. Ir vienas iš mūsų tikslų šiandien būtų įvertinti e, šias misijas ir jų rezultatus. Misijos lyginant su Kongo dydžiu yra gan mažos ir norėčiau, kad kalbėtume apie pastarojo meto įvykius Konge, netrukus bus rengiami rinkimai. Taip pat galėtume pakalbėti apie tai, ar negalėtume padidinti savo, pagerinti savo pozicijos šalyje. E, taip pat turėtume kalbėti apie bendros saugumo ir gynybos politikos priemonių e, taikymą šioje kalyje, e, šalyje. Dėkuoju. Pirmiausia, stiksiu žodį ponui Stevens. Prašom. Pirmininkas. E, prieš suteikdamas žodį misijų vadovams, EUSEC ir EUPOL, e, norėčiau trumpai pristatyti klausimus, kuriuos šiandien aptarsime. Kaip žinote, nuo 2005 metų ES aktyviai vykdo misijas e, šioje šalyje EUSEC ir EUPOL. Europos Sąjunga pritarė reformų procesui, nes tokie procesai galėtų užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir taiką šalyje. Ypatingai tai yra svarbu Kongo rytinėje dalyje. Žinoma, kad reikia sustiprinti gerą valdyseną, valstybės institucijų vaidmenį rytų Konge. Taip pat reikia ieškoti sprendimų, kaip išspręsti konfliktus kylančius dėl gamtinių išteklių naudojimo. Taip pat susidurėma Kongė su didžiulė nebaudžiamumo problema, ypač kai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus ir seksualinius nusikaltimus. E, 2010 metais COPS vykdė savo misiją Aš buvau misijos vadovas, vyriausios įsigaliotinės vardu ir mes dar kartą pademonstravome tokiu būdu savo įsipareigojimą stabilizuoti Kongą ir teikti paramą Kongo institucijoms bei remti saugumo sektoriaus reformą bei skatinti regioninį bendradarbiavimą. Saugumo sektoriaus reforma atsižvelgiant į padėtį, yra esminės svarbos. Pažangos buvo pasiekta, tačiau jos nepakanka. Kaip žinote, mūsų laukiantis iššūkis yra išties milžiniškas ir būtų klaidinga galvoti, kad per keletą metų problemas būtų galima išspręsti. Užduotis yra didžiulės ir jas įveikti reikės daugybės metų. Kongas po Alžyro yra antra pagal dydį Afrikos šalis. Monusko turi savo um, misijos uh, dalyvius uh, Konge šalia Eupol misijos. Eupolo misija sudaro mažiau negu šimtas um, žmonių. Taigi, kaip jau sakiau, uh, pažangos buvo pasiekta. E, ypač kalbant apie atlyginimų kariniam personalui mokėjimą. Taip pat yra imamasi veiksmų policijos sektorių reformuojant. Norėčiau priminti, kad Kongo e, parlamentas patvirtino įstatymą, kurio numato steigti Kongo karinės pajėgas. Prieš tai buvo patvirtintas panašus įstatymas skirtas policijai. Taigi atėjo laikas žvelgti į tolesnį etapą, į šių reformų konkretų vykdymą. Matome tokių drąsinančių ženklų. Kongo pusėje galėčiau pasakyti, kad egzistuoja pasitikėjimas tarp Kongo atstovų ir misijos darbuotojų. Tačiau reikalingas šimtaprocentinis įsipareigojimas iš Kongo valstybės institucijų. Labai svarbu, kad pačios institucijos siektų įtvirtinti reformas. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai toliau tęsti misijas. Ypač atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. lapčio mėnesį yra numatyta prezidento ir parlamento rinkimai. Aš tikiuosi, kad na, galima būtų įsivaizduoti, kad reformų greitis dėl rinkimų sulėties, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime planuoti tolesnių veiksmų. Konge mes nesame vieni, mūsų misija yra platesnės ES misijos dalis, kurios tikslas yra paremti Kongą. Taip pat negalima pamiršti dvišalių programų, kurias vykdo Belgija, Prancūzija, Čekija, Prancūzija ir kitos šalis. Mes taip pat e, lygiai grečiai dirbame ir matome, kaip yra vykdomos trečiųjų šalių e, iniciatyvos, jungtinių tautų, Kinijos, Pietų Afrikos iniciatyvos. Galiausiai noriu pasakyti, kad visas mūsų darbas yra derinamas su jungtiniu tautų įsipareigojimais. Galėčiau paminėti Manusko, kuri nuo 2010 metų e, Liepos mėnesio vykdo savo misiją. Bendradarbiavimas su visais partneriais Konge vykdomas veiksmingai ir aš tikiuosi, kad misijų vadovai galės tą patvirtinti. Misijos dirba kasdienę, kasdien e, panaudodamos e, turimus e, išteklius. Jų tikslas yra palaikyti ir pagelbėti Kongo institucijoms. Ačiū. Uh, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Turėdamas galvoje tai, ką jau Volteris kalbėjo apie bendrą kontekstą, ir norėdamas pateikti galimybę, suteikti galimybę pasisakyti ir kitiems misijų vadovams, kad jūs išgirstumėte jų nuomonę. Taigi, Eupol Kongo prasidėjo 2017 metais, kasmet ši misija buvo pratesiama, dabartinis mandatas baigsis šių metų rugsėjo 30 dieną. Ir šiuo metu vyksta diskusijos dėl galimo misijos pratesimo. Diskutuojame su valstybėmis valstybėmis narėmis. Taip pat galvojame apie misijos koncepcijos pertvarkymą. Ši misija grindžiama keturiais ramščiais. Visų pirma, siekiama paremti saugumo sektoriaus reformos procesą strateginių lygių Kongė, ypač akcentuojant nacionalinės politik, policijos ir teismų sistemos reformą. Antra, siekiama paremti policijos reformos įgyvendinimą ir pagerinti policijos operacinius gebėjimus, didinti atskaitomybę, mm, atliekant stebėjimo ir konsultacijų veiklą. Taip pat siekiama e, didinti policijos pareigūnų gebėjimus, rengiant strateginius mokymo kursus. Ir ketvirta, kovoti su nebaudžiamumu E, už žmogaus teisų pažeidimus ir seksualinius nusikaltimus. Kaip e, Volteris sakė, misija nedidelė, yra 49 tarptautiniai darbuotojai, o šalis labai didelė, todėl tas betarpiškas poveikis yra ribotas. Ir tai, ką mes atliekame, tai yra mūsų stebėsenos, konsultavimo darbas, nepasiekia visų Kongo kampelių. Tačiau valstybės narės misijos rezultatus keletą kartų įvertino teigiamai. Pastarai kartą tai buvo padaryta pateikus specialiai ataskaitą šių metų birželį. Taip pat misiją palankiai įvertino ir Kongo tarptautiniai partneriai. E, toliau misija galėtų daugiau dėmesio skirti konkretiems veiksmams, kad padidėtų misijos matomumas. Ypač norėčiau akcentuoti kovą su seksualiniu smurtu. Ši tema visada buvo labai jautri, delikati. E, Kongė dirbantis žmonės turi čia specialios patirties. Kinšasoje veikia tarpdisciplininė grupė, kuri būtent dėmesį skiria šiai problemai. Taigi tikslas kovoti su seksualiniu smurtu bus išlaikytas ir dar sustiprintas. Tai bus horizontalus visų misijos lygių komponentas. Toliau artėjantis rinkimai jie kelia ypatingą susirūpinimą. Ir vienas iš tikslų, pratesiant misijos mandatą, būtų papildyti saugumo sektoriaus reformos procesą ir rinkimų laikotarpiu. Rinkimai numatomi šiuo metu lapkričio 11, e, lapkričio mėnesį ir saugumas tada bus itin svarbus. Ir čia mes siekiame stiprinti policijos gebėjimus. Deja, kaip e, žinote, konfliktai abiejose Kyvų, abiejose Kyvų provincijose, taip pat Akvatangoje, dar nesibaigė, veikia aktyvios grupuotės. Ir š yra rengiamos naujos priemonės. Saugumo sektoriaus reformos gali padėti stabilizuoti padėtį šalyje, ypač jeigu prie to dar prisideda ir diplomatinė veikla. Ir galiausiai norėčiau paminėti EUSEC, ryšius su EUSEC. Šios abi misijos glaudžiai bendradarbiauja. Mes e, ieškome galimų sąveikų, bandome apjungti funkcijas. E, pavyzdžiui, yra asmenų, kurie dirba abiejose misijose. Misijos e, turi darbuotojų ir tie darbuotojai, kurių specializacija panaši palaiko glaudžius ryšius. Kitais metais e, atliksime strateginę peržiūrą, kuri, kurios metu paieškosime dar didesnių sąveikos galimybių. Ačiū. Gerbiamas ponios ir ponai, man dėlė garbė šiandieną kalbėti šitame saugumo ir gynybos pokomitetie, kuris atstovauja ES piliečiams. Na, stabilumo užtikrinimas Kongo Respublika yra labai stiprus, saugumui ir stabilumui Afrikoje užtikrinti. Tai svarbiausias tai didžiulis ES tikslas, todėl 2005 metais buvo pradėta ši misija reformuojant e, Kongo ginkluotasias e, pajėgas ir aš dalyvavau e, pirmoje misijoje, kurią atstovavo daugybę nacijų, e, tautų. E, tai buvo tiek ES atstovai, tiek ir e, JAF atstovai, taip pat ir Kongo piliečiai. Taigi mūsų projektas rengiamas bendromis e, pajėgomis e, rengiama gynybos politika, kuri turėtų būti ilgalaikė, e, skirta 12,6 milijonai eurų. Ir mūsų misija yra ganėtinai maža situacija šioje šalyje išlėto klostosi e, teisinga linkme. Žinoma, šiandieną mūsų laukia dar didžiuliai iššūkiai. E, pusė karinių dalinių dislokuoti rytinėje dalyje. Būtent ten yra daugiausia sukilėlių, susidurėme su dėlėmis struktūrinėmis problemomis. Kongo ginkluotosios pajėgos turi sudaroti su dviem e, užduotimis. Pirma, tai vyksta ginkluotų pajėgų reforma, tačiau ji taip pat dalyvauja kariniuose veiksmuose. E, karinių e, veiksmų tikslas integruoti sukilėlius į ginkluotasias pajėgas ir taip sukurti vieningą Kongo, vieningas ginkluotasias pajėgas. Taigi žmogiškųjų išteklių problema yra svarbi, taip pat yra svarbu užtikrinti teritorinį saugumą. Šiuo metu išmokama tik 10 dolerių per mėnesį e, pavaldumo grandinė ganėtinai nutolusi nuo mokėjimo e, centrų. E, pereitais metais vykdėme biometrinę registraciją ir turėjome konstatuoti, kad gavėjų skaičius iš tiesų yra mažesnis nei kad registruotų gavėjų skaičius. Svarbu yra e, gera valdysena, tačiau ir čia susidūrėme su nemažais, nemažų pasipriešinimų. 2009 metais buvo baigtas registravimas, dabar mes turime 152 tūkstančius e, kareivių ir dabar vykdome e, biometrinių domenų rinkimas tam, kad būtų galima užtikrinti atinkamą kontrolę. Na, pastaraisiais metais skaičiai buvo iškreipti ir skaičius buvo nemažai, e, buvo pad, dirbtiniai padidintas. Mes jau dabar žinome, kad buvo patikti fiktyvus duomenys. Ir gali būti, kad karyvių skaičius siekia tik tai 100 tūkstančių iki šiol išdalinta 75 tūkstančiai e, pažymėjimų. 22 birželio e, vykęs susitikimas. Stikimo metu e, Kongo specialaus specialus įgaliotinis pabrėžia, kaip svarbu stiprinti ginkluotasias pajėgas ir stiprinti socialinę situaciją socialinė aplinka, kurioje veikia ginkluotosios paėgos ir policija, yra vienas e, svarbiausių veiksnių reformuojant ginkluotasias paėgas. Buvo sukurta e, strategijos e, taryba, taip pat žmogiškųjų išteklių centras. E, sukurtas atitinkamas logistikos centras ir e, centras kovai su e, seksualinė prievarta. E, dabar rengiama žmogiškųjų išteklių medžiaga. Šiam bendradarbiaujant e, tiek su ginkluotomis pajėgomis, tiek su kitomis tarnybomis. OSEC priemonės dabar e, koordinuoja Prancūzija. E, įvyko pirmieji mokymai Taip pat buvo įsteigta ginkluotų pajėgų akademija, karo akademija, bendradarbiaujant su Belgija. Tai labai svarbu e, reformuojant ginkluotasis paėgas, kadangi iki šiol mokymas beveik nevyko. E, tai taip pat svarbu ir rengiant logistika. Viena pagrindinių problemų yra tai, kad ginkluotų pajėgų dalyviai nešiuosi su, savimis, su savimi ginklus ir dažnai sunku nustatyti jų buvimo vietą. Stengiamasi registruoti ginklus ir taip pat įsteigti centrus, kuriuose būtų saugomi ginklai. E, svarbu žmogaus teisų užtikrinimas ir kova su e, seksualinė prievarta. Tai taip pat Auseko mandato dalis. Ir mes atsižvelgdami į Kongo pageidavimus e, siekiame sutelkti ekspertus, kurie padėtų pasiekti pažangos šioje sektoriuje. Dėl saugumo sektoriaus e, reformos e, Reikia pasakyti, kad čia mes e, taip pat susiturime su didžiuliais iššūkiais, atsižvelgiant į Kongo teritorijos dydį, tačiau būtina tvirta politinė valia užbaigti šią reformą. Dabar mes esame prieš rinkiminėme laikotarpyje. Lapkričio mėnesį vyks e, vykdomosios valdžios ir prezidento rinkimai. Ir mes pateikėme e, instrukcijas, nurodymus e, vyriausybei, kaip būtų galima geriau užtikrinti saugumo situaciją šalyje. Buvo svarbu sukurti atitinkamą teisinį pagrindą ir birželio mėnesį parlamentas jau priemė tam reikalingus teisės aktus. Tokiu būdu e, galima toliau vykdyti reformą EUSEC. Nėra vienintelė misija, ji dirba tarptautinėme kontekste. svarbu vykdyti tolimesnę paramą transporto ir saugumo e, srityje, taip pat svarbus dvi šalis bendradarbiavimas. EUSEC du kartus mėnesį sutinka su ES valstybių narių e, atitinkamais centrais ir ES delegacija Kongo Demokratinėje Respublikoje. Kongo. Konge vykdoma reforma yra ilgalaikis procesas, e, jos įgyvendinimas reikalauja tiek dialogo, tiek pastangų e, tarptautinių lygmenių, būtina gerinti administracinius gebėjimus, e, taip pat bendradarbiavimą ir taip siekti pagerinti ginkluotų pajėgų dalyvių socialinę aplinką. Svarbu sukurti ginkluotasias pajėgas, kurios būtų ilgalaikės. Taigi reikia pasakyti, kad Afrikoje būtina kantrybė. Dėkoju. Dėkoju ponui generolui Dabar pristatysiu inspektorių Rikį, misijos EUPOL Kongo vadovas vyriausias inspektorius. E, Gerbim ponai ir ponės, e, dėkoju už galimybę pristatyti EUPOL RD misiją Konge. Tai pirma ES policijos misija e, Afrikoje Ji buvo vykdoma 2005-2007 metų, e, jos e, siekiama e, dviejų tikslų - stabilizuoti saugumo situaciją Konge, kitas tikslas - įgyvendinti saugumo sektoriaus reformą. Šios misijos pagrindas buvo įsteigta komisija e, policijos reformoms vykdyti Kinšasoje. Po 2007 metų gruodžio mėnesio e, e, po misija tęsiama iki dabar. Dalyvauja policijos ekspertai ir civiliniai ekspertai moteris sudaro virš 30 procentų. E, taigi vienas iš tikslų atsižvelgti į lyčių pusiausvirą. Na, šios reformos tikslas tai yra saugumo sektoriaus reforma, pirmiausia, policijos srityje, e, kokie e, šio įgaliojimo bruožai pirmiausia užtikrinti saugumą, e, didžiausią dėmesį kreipiant e, teisė saugai ir policijai. Mes e, vykdome policijos kontrolę visoje valstybėje ir taip pat bendradarbiavame su saugumo ir vidaus reikalų ministerija, kad šios reformos vykdymas vyktų sklandžiai. Mes taip pat, e, mūsų tikslas yra pati e, reforma ir e, siekiame gerinti operatyvinius gebėjimus, teikiame paramą policijos dalinių e, kūrimą stebi auditas, kuriame mes taip pat dalyvaujame. E, Kongė dirbame kartu e, su Belgijos centru, taip pat buvo sukurtas tinklas, technikos ir mokslo tinklas policijos srityje, kurio tikslas stiprinti atskirų policininkų e, gebėjimus. Mes e, dirbame visose srityse ir čia remiame tiek ES iniciatyvą, tiek ir atskirų valstybių narių iniciatyvas. Kūrėme e, policijos mokymo centrą, taip pat parengėme gairias kurios glaudžiai derinamos su nacionalinėmis policijos e, pajėgomis. E, taip pat e, svarbu kovoti su nebaudžiamumu, pirmiausia, žmogaus teisų pažydimo srityje ir seksualinės prievartos srityje. Mūsų misija jau vyksta keletą metų, man vadovaujant Mes taip pat kūrėme policijos struktūras ir policijos struktūrų vykdoma reforma e, yra labai e, speciali. Visuomenė pritarė e, šiai reformai vykdoma rengiama bendra koncepcija, kurios tikslas būtent įgyventi ir užbaigti šią reformą. tarp ministerinių grupių derinimo centras, kuris taip pat yra atsakingas už policijos reformos vykdymą. Tai ilgalaikė tarnyba, kurios tikslas kontrolė ir follow-up. Veiksmų planas buvo parengtas E, trims metams, kurie jau baigėsi. E, Teisingumo ministerija šalyje e, šiuo metu rengia įstatymą, arba tiksliau sakant, jau parengė. Ir 13 birželio šis įstatymas buvo primtas parlamente, jam dar turi pritarti prezidentas. Šis įstatymas yra labai svarbus policijos reformai glaudžiai bendradarbiaujame su vietiniais partneriais, taip pat su Junktinės karalystės vystimo pagalbos centru Konge, su vietiniais atstovais, su Manusko, OIPOL. Šis bendradarbiavimo, šio bendradarbiavimo pagrindų e, kuriamos tam tikros e, tarnybos gerant e, saugumą šalyje. 2010-2011 metais mandatas baigėsi ir Kinšazo provincijoje ir kitose provincijose buvo parengta tūkstančiai e, policijos darbuotojų kaip minėjau, pagrindinis tikslas - užtikrinti žmogaus teises ir kovoti su seksualiniais nusikaltimais, tirti šios nusikaltimus e, vietoje, imtis atitinkamų priemonių. E, svarbu e, policijos mokymai tiek mokslo bei ir technikos srityje. Na, kokios gėdėties perspektyvos, naujas mandatas, naujas įgaliojimas prasidės e, civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centre. Įgaliojimas bus pristatytas kitą savaitę. E, vidaus reikalų ministerija ir Kongo e, policijos tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais. būtina stiprinti policijos gebėjimus, e, patariant, konsultuojant, e, taip pat atliekant vertinamą į darbą, būtina e, remti policijos dalinius vietoje, ypač Kinšazoje. Taigi, tokie būtų du pagrindiniai kito mandato punktai. Reikia už, užtikrinti kovą su nebaudžiamumu e, šalyje ir su seksualinė prievarta. Taigi kovoti su nebaudžiamumu tiek žmogaus teisų srityje, tiek seksualinės prievartos srityje. Tai yra vienas pagrindinių tikslų tiek policijos, tiek ir teisės saugos e, struktūrų srityje. siekiant sukurti e, kovos su seksualinė prievarta e, ras ir kovoti su nebaudžiamumu yra vienas pagrindinių tikslų, e, kuris lydi visas mūsų veiklos rytis. Kitos veiklos sritis tiek Kinšazė, tiek kitose Kongo provincijose. Tačiau reikia pasakyti, kad kovant su nebaudžiamumu ir seksualinė prievarta mes pasiekėme iš tiesų nemažos e, pažangos. Tačiau ši tema išlieka svarbi ir ateityje. Na ir ši sankirta, šis sankirtos taškas yra svarbus e, teisės saugos institucijoms ir policijos institucijos institucijoms. Reikia pasakyti, kad čia buvo iš tiesų nemažai problemų, kurių sprendimą sulėtino tai, kad nebuvo atitinkamo įstatymo. Kaip minėjau, įstatymas dabar primtas, reikia jį, kad ratifikuotų e, prezidentas. Taigi, jei turite klausimų, mielai jos atsakysiu. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Mes išklausysime dar du akademinius e, pranešimus. Tai Bruselio atviros visuomenės instituto atstovės Marta Martinelli pranešimas dėl Kongo situacijos. E, tai yra e, administravimo žmogaus teisių klausimai kuriuos šis institutas nagrinėja. Dėkuoju, norėčiau padėkoti jūsų pakomitečiui už kvietimą ir už tai, kad leidžiate kitoms institucijoms taip pat pasisikėti šiais svarbiais klausimais. Norėčiau pridurti šį beitą prie to, ką sakė e, misijos vadovas, kalbėdamas apie EUSEC misiją. Norėčiau pasakyti, kad e, kai kurie trūkumai E, susidaro dėl atitinkamo konteksto vyraujančio šalyje. Taip pat norėčiau kalbėti apie galimą pažangą ir kur link reikėtų kreipti savo pastangas siekiant tokios pažangos. Kalbant apie pasiekimus, norėčiau paminėti patikimumo, pasitikėjimo lygį e, tarp Kongo institucijų. E, Taip yra dėl to, kad misija yra vykdoma jau ne pirmus metus ir saugumo sektoriaus reforma yra ilgalaikis e, tikslas. EUSEC patarėjai konsultantai dirba kartu su e, štabo vadais. E, jie fiziškai yra toje pačioje vietovėje. Aš keletą mėnesių mm, lankiausi ir dirbau toje šalyje ir matau, kad Kongas yra įsitraukęs į projektą nuo pat pradžių ir jam tokie tikslai ir projektai yra labai svarbus. O trečias dalykas, kalbant apie stipresias pusės, kuris dažnai yra nuvertinamas, yra tas, kad EUSEC e, padeda siekti rezultatų saugumo sektoriuje. Apskritai misijos rezultatai yra įspūdingi, nors misijai priklauso tik 50 žmonių. Ir aš pasakysiu, kalbėsiu labai atvirai. EUSEC e, dirbo ties atlyginimo mokėjimo būdais ir karinio pajėgų atskaitingumu. Buvo bandoma efektyviau mokėti atlyginimus, tačiau Kongo institucijos pakeitė apmokytą personalą neapmokytais buhalteriais ir atsisakė tolesnių mokymų. Kitas dalykas yra tas, kad EUSEK parengė centrinę lygių administruotą ir kompiuterizuotą kontrolės programą pasinaudodamas domenų bazėmis. Kompiuterizuota sistema keletą kartų buvo užsipulta. Taip pat tapatybės kortelės nebuvo visuomet laiku išdalyjamos dėl Kongo institucijų kalties. Dabar kokiosgi viso to yra pasiekmes. Atlyginimai ne visuomet yra išmokami laiku, mokėjimai nėra efektyvūs, jie ne visuomet pasiekia numatytus gautinius gavėjus ir kartais e, nugrimsta į netas kišenes. Reikalinga atskaitinga e, kariuomenė ir priešinimasis e, tam rodo, kad misijos teigiama pagalba ne visuomet pasinaudojama. Sprendimų prieimimo procesas Briuselėje taip pat yra svarbus. Reikia skirti dėmesio konkretiems projektams vykdomiams EUSEC. Labai svarbu e, įsiklausyti į Kongo reikalavimus ir poreikius. Ne visuomet tai pavyksta. SSR yra politinė iniciatyva, jis siekia e, kurti valstybę ir institucijas. Tai yra ilgalaikis tikslas, būtina įtvirtinti demokratinių institucijų priežiūros procesą. To proceso negalima iki galo išplėtoti. Toliau, ES turi laikytis savo prisimtų įsipareigojimų ir pasiūlymų. E, bet kokios misijos e, rekomendacinė, konsultacinė funkcija yra labai svarbi, todėl būtina skirti dėmesio koordinavimo darbui, apie kurį kalbėjo ambasadorius Stevens. Būtina e, koordinuoti visus BSGP instrumentus. Konsultuojamasis misijos vaidmuo yra labai svarbus, taip pat kalbant apie saugumo sektoriaus reformos projektų koordinavimą, o kalbant apie uh, riziką reikia atsižvelgti į konkrečias e, specifines aplinkybės. Reikia kalbėti su tais aktoriais, kurie yra geriau pasirengę atlikti ilgalaikį darbą ir vykdyti taikos palaikymo funkcijas. Dėl mandato efektyvaus pritaikymo. Visa tai susiduria su problemomis dėl dinamiškų veiksmų ES ir valstybėse narėse. E, pavyzdžiui, kalbos klausimas yra labai svarbus. Valstybės narės siunčia personalą į kalbos mokymosi kursus, nes ne visas personalas puikiai kalba prancūzų kalba. Antras dalykas. Personalas ne visuomet e, suvokia Kongo kultūrinį kontekstą ir jautrius klausimus būdingus Kongui. Misijų apmokymas yra vykdomas dislokavimo metu, tačiau e, tą reikėtų atlikti anksčiau prieš dislokuojant pareigas. Dabar civilinės ir karinė personalo sudėtis. Čia reikėtų ieškoti didesnio ir geresnio balanso. Tačiau norėčiau pasakyti, kad karinis personalas yra tikrai didelė misijos vertybė. Būtent dėl karinio personalo pavyko užsitarnauti Kongo e, pagarbą ir pasitikėjimą misiją. Ir kai kurio karinio personalo tiesiog neįmanoma pakeisti civiliniu personalu. E, lyčių pusiausviros padėtis pagerėjo Tačiau, nepaisant to, vis tik reikėtų skatinti ir moteris prisijungti prie misijos. Šiuo metu šeimos nariams nėra leidžiama prisijungti prie misijų, ką būtų galima pakeisti. E, svarbiausia yra telkti dėmesį į konkrečius projektus. Tačiau e, žmogaus teisų ekspertai, tarkime, neturi, ne visuomet turi prieigą prie e, oficialių duomenų. Ir tokiu būdu ne visuomet iki galo gali atlikti, veiksmingai atlikti savo funkcijas. Misija jau ne vienerius metus prašo kad e, žmogaus teisų ekspertai nevykdytų to paties darbo kaip ir EUPOL, bet konkrečiai tirtų žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau į tokius reikalavimus kol kas Briuselio institucijos nereaguoja. Dėl koordinavimo ir komunikavimo. Koordinavimas su ES delegacija vyksta gan gerai. Delegacija pastaruoju metu pasikeitė įsteigus Europos išorės veiksmų tarnybą, tačiau komunikacija tarp štabo Kongo ir Briuselio ne visuomet yra pakankamai gera. Komunikacijos procesas nėra tobulas. Būtų gerai įsteigti ryšius palaikantį pareigūną kuris palaikytų ryšius tarp Kongo ir ES institucijų, kuris būtų susipažinęs su ES struktūromis. Tokia pareigybė galėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą ir geresnį bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp atskirų partnerių. Aš netrukus jau baigsiu savo pasisakymą, bet kalbant apie misijų vertinimą, šis klausimas jau buvo paliestas, nors ir labai trumpai. Kol kas nėra aiškios metodologijos skirtos misijos veiklai vertinti. E, turiu pasakyti, kad nėra konkrečių aiškių vertinimo gairių. Taip pat misijos rezultatai nėra pristatomi viešai, o tai reiškia, kad e, nėra atskaitingumo. E, bei dėl to, ar yra pritaikomos išvados ir rekomendacijos. Aš manau, kad bendri vertinimai yra labai svarbus. Europos parlamentas taip pat turėtų būti siejamas su tokiais vertinimais, kaip beje ir civiliniai ekspertai. Taigi, iš esmės, metodologija galėtų e, būti konkreti ir nurodyti, kuriai sričiai kuris rytis būtų tinkamiausia civiliniams ekspertams ir kitoms institucijoms įvertinti. Na, tikriausiai nebeturiu laiko, tačiau reikėtų aiškios metodologijos ir dėl duomenų rinkimo. Dėl tarp institucinių santykių, manau, kad reikėtų geriau apibriežti BSGP iniciatyvas ir ilgalaikės iniciatyvas, taip pat jų trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Mums taip pat reikia strateginio plano, kuris numatytų tolesnį laikotarpį į ateitį. Reikėtų taip pat stiprinti parlamentinę priežiūrą, kalbant apie Europos krizės valdymo misijas parlamentas ne tik turėtų įsitraukti, jis turėtų paskatinti glaudesnius ryšius tarp misijos personalo ir vietinių parlamento. Demokratinė priežiūra vykdoma nepakankamai. Ir manau, kad taip atsitinka dėl valios stokos. Galiausiai parlamento vaidmuo siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą. Žinoma, ir Žinoma, reikėtų kalbėti apie finansinį autonomiškumą ir darbuotojų samdymo klausimus ir laiku užpildyti atsiradusias laisvas vietas, pasinaudojant visais ekspertais, kurie buvo parengti ankstesnių misijų metu. Ačiū. Bien, merci beaucoup. Euh, et monsieur. Euh... Ačiū. Dabar ponas Žuster iš Lioveno universiteto. Jis taip pat yra įgyjęs patirties Kongo demokratinėje respublikoje, jis yra paskelbęs nemažai straipsnių apie BSGP misijas šioje Afrikos dalyje. Ačiū, ačiū už kvietimą kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. E, savo analizėje sutelksiu dėmesį ES policijos misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje ir pakalbėsiu apie tris dalykus. Pirma, misijos strateginis, strateginė pakraipa. Antra, Kongo kontekstas, kuriame veikia misija. Ir trečias dalykas e, veiklos koordinavimas su Europos ir tarptautiniais partneriais. Jūs pirma, Turiu pasakyti, kad strateginė pakraipa, misijų pakraipa yra vienas svarbiausių ES e, politikos e, veiksmų e, bruožų. Mis, ši misija aktyviai veikia CSRP, policijos reformos komitete. Reikia įvertinti šios misijos indėlį siekiant sukurti artumo politikos e, ar vietinės policijos koncepciją Konge. Taip pat reikia pripažinti misijos pagalbą, kuriant teisinę ir reguliavimo sistemą ir taip pat kovą su seksualiniu smurtu. Misija atliko labai svarbų vaidmenį e, dirbant ir policijos reformos stebėsienos komitete. Šio komiteto uždaviniai beveik įgyvendinti ir dėl to misija daug aktyviau dalyvauja kitose reformos aspektuose. Mokymas yra svarbiausias ir labiausiai matomas aspektas. Misija daugiau dėmesio skiria mokymui, kad duotų daugiau naudos vietose. Taip pat jau atėjo laikas įgyvendinti policijos reformą užuot kūrus koncepcijas. Misijos indėlis į mokymą gali būti iliustruotas. Misijos indėlio į, į šį procesą pavyzdys yra kinša, veikla Kinšasoje. Taip pat pastaruoju metu buvo apmokyti du policijos daliniai ir teisininkai, kurie kovoja su seksualiniu smurtu. Tačiau tuo pačiu metu nereikėtų užmiršti misijos apribo, apribojimų, turiu galvoje mandatą ir išteklius. Manau, kad misijos mandate yra per daug tikslų ir per daug projektų, kad jos būtų galima įgyvendinti. Misijos ištekliai yra per daug maži, kad būtų įgyvendinti galima įgyvendinti bent vieną uh, į mandatą įtrauktą tikslą. Daug išteklių yra skiriama e, policijos reformos stebėsenos komitetui, tačiau visi žino, kad tas komitetas tikrai nėra ta vieta, kur turi būti įgyvendinama reformų politika. Turiu pasakyti, kad per maži ištekliai daro misiją priklausomą nuo valstybių narių dvišalių indėlių ir bendrų valstybių narių projektų, kur EUPOL galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį. Pavyzdžiui, greitojo, greitojo reagavimo pajėgų projektas, kurį inicijavo Prancūzija, čia misija atliko tam tikrą vaidmenį. Taip pat vietinės policijos projektas Kinšasoje, kur misija dalyvavo bet tas dalyvavimas nebūtų buvęs įmanomas be papildomo Belgijos finansavimo. Dar vienas svarbus dalykas. Mandatas paprastai yra labai trumpas, trunka vienerius arba maksimum dviejus metus, o policijos reforma, taip pat tikslai yra ilgalaikiai dalykai ir čia reikia ilgalaikių veiksmų. Ir čia norėčiau pereiti prie specialaus, specifinio e, Kongo konteksto, kuriame veikia misija. Tai turi įtakos misijai ir visiems tarptautiniams partneriams, kurie prisideda prie Kongo policijos reformos. Čia, kalbant apie Kongo kontekstą, svarbus du elementai. Visų pirma, turime suprasti, kaip smarkiai padėtis Kongė ir kontekstas skiriasi nuo mūsų. Policija negali vystytis viena, reikia tuo pačiu metu vykstančių infrastruktūros, uh, ir teisės sistemos reformos. Kongė trūksta elektros labai prasti keliai, e, policijos pareigūnams nėra mokamas normalus atlyginimas, be to Kongo gyventojai kasdien susiduria su pavojais. Kitas dalykas, kurį reikėtų suprasti. Mes turime geriau suvokti, kaip Kongo institucijos dirba su išorės partneriais ypač tokioje jautrioje srityje kaip saugumo sektorius. Kongo institucijos teikia pirmenybę dvišaliams susitarimams, o ne daugia šaliams e, susitarimams ir plačiam daugia šaliam koordinavimui. Ir turiu, manau, kad e, Kongo institucijoms trūksta ne vien politinės valios, e, siekti koordinavimo. Tai yra politinė strategija. E, siekiama, kad tarptautiniai veikėjai konkuruotų tarpusavėje arba netgi susipriešintų. Ir tie palankus ryšiai, kurios palaiko Europos veikėjai su Kongo institucijomis, padeda vykdyti koordinavimą, padeda koordinuoti veiksmus. Ir dabar perinu prie trečios temos Europos. Europinio koordinavimo. Lisabonos sutartie numatytas geresnis koordinavimas ir didesnis ES užsienio ir saugumo politikos nuoseklumas. Taip bent jau yra popieriuje. Tačiau Konge, mano nuomonė, koordinavimas dar nėra pakankamai išplėtotas ir sėkmingam europiniam koordinavimui, veiksmų koordinavimui Kinšasoje trukdo du aspektai. Visų pirma, tam tikrų valstybių narių dvišalės programos ir projektai. Kai tam tikros valstybės narės rengia dvišalės programas, jos daug daugiau lėšų skiria būtent šiom programom negu mm, bendrai ES politikai. Taigi tokia tokios misijos, kaip pavyzdžiui EUPOL misija Kongo demokratinėje respublikoje, lyg ir yra nustumiamos į antrą vietą. Ir turiu pasakyti, kad praėjusiais metais vykstant e, dėryboms dėl dabartinio mandato visi šie dalykai kaip tik ir išriškėjo. Kitas dalykas, kuris trukdo Europos veiksmų koordinavimui, yra uh, tam tikrą prieštarą tarp politikų ir diplomatų bei techninių tarnybų ir paslaugų teikėjų. Ir tai ypač išryškėja, kai pasižiūrime, kaip Junktinė karalystė dalyvauja Kongo policijos reformoje. E, Junktinės karalystės dalyvavimas finansuojamas iš Tarptautinio departamento, taip pat dalyvauja ir e, PricewaterhouseCoopers ši firma palaiko ryšių su Kongo institucijomis ir yra tapusi labai svarbia, svarbių veikėjų. Taigi, kyla klausimas, koks vaidmuo tenka EUPOL misijai. Ir jos padėtis nėra tokia aiški, nors ši misija yra vertinama kaip politinė, diplomatinė. Tai nėra vien paslaugų teikimo misija, tačiau ši misija yra labai priklausoma nuo valstybių narių, kad galėtų įgyveninti savo tikslus. Taigi, kai e, vyksta koordinavimas, tai yra daroma politiniu lygiu, nedalyvaujant paslaugų teikėjim ir net ir e, nedalyvaujant pačios misijos atstovams, pavyzdžiui, kaip didžiųjų ežerų koordinavimo grupėje policijos reformos koordinavimo ar stebėjimo komitete dalyvauja visi veikiai, tačiau nevyksta koordinavimas su visais reikiamais Europos partneriais prieš komiteto susitikimus. Ir mano nuomonė, koordinavimas yra būtinas, būtina suvienyti visus Europos ir tarptautinius partnerius ir manau, kad reikėtų atsisakyti skirtumo, skirstimo į politinius ir diplomatinius veikėjus ir techninius ir operatyvinius veikėjus. Taigi, turiu pasakyti, kad misijai tikrai praverstų labiau koncentruotas, greščiau orientuotas mandatas ir labiau nepriklausomi ištekliai, tai yra nuo valstybių narių mažiau priklausomi ištekliai. Taip padidėtų misijos naudingumas įgyvendinant visus Europos projektus ir pagerėtų, padidėtų projektų veiksmingumas. Tačiau tam reikia, kad Europos veikiai tarpusavėje koordinuotų savo veiksmus, kad padidėtų ES matomumas. Kitas dalykas - suderintas Europos dalyvavimas sustiprintų Europos pozicijas bendraujant su Kongo institucijomis. Tai pr prisidėtų ir prie saugumo sektoriaus reformų. Ačiū. Dėkuoju Jums visiems už labai įdomius pranešimus. Mano nuomonė, Jūs labai gerai papildėte vienas kitą. Dabar norėčiau pakomentuoti du dalykus. Jie susijęs su tuo, kas sakė ponia Martinelį. Manau, kad jūs labai teisingai pastebėjote, kad reikia pagalbos kultūros suvokimo srityje, rengiant darbuotojus, dislokuojant juos vietose, nes tikrai sąlygos Kongė yra visiškai kitokios nei sąlygos valstybėse narėse, taigi mūsų darbuotojai turi prisitaikyti ir turi turėti daug patirties. Kalbant apie misijų vadovus, Aš labai džiaugiuosi, kad čia mes turime žmonių, kurie gerai pažįsta Kongo demokratinę respubliką, kurie dirba ten jau ilgą laiką ir tai praverčia kasdienėme darbe. Tačiau man nerima kelia e, kiti darbuotojai - kariškiai, civiliai, policininkai. Svarbu, kad ir jie turėtų patirties Konge kad tą patirtimį būtų galima pasinaudoti. Tačiau dažnai e, darbuotojų rotacija tokiuose misijose vyksta per daug greitai ir sunku sukaupti, įgyti darbuotojų, kurie būtų prisitaikę prie vietos sąlygų. Kitas dalykas susijęs su koordinavimu. Du pastarieji pranešėjai daug dėmesio skyrė šiai temai. Apie tai, tai akcentavo ir ambasadorius Stevens, kalbėdamas apie krizių valdymo politikos departamentą. Manau, mes visi norime, kad veiksmai būtų koordinuojami geriau. Aš žinoma, nenoriu čia dabar kalbėti už Europos išorės veiksmų tarnybą. Manau, mes visi turime galvoti apie laiką. Visos struktūros yra naujos ir tų struktūrų uh, integracija į Europos išorės veiksmų tarnybą dar tik vyksta. Tik mes visi turime siekti bendro tikslo - sukurti struktūrą, kuri veiktų gerai ir kuri užtikrintų sklandų koordinavimą. Pone Martinėlį kalbėjo apie tam tikrą nenorą, pasipriešinimą. Manau, tikrai nieko nenustebinsime pasakę, kad BSGP misijos vietose susiduria su tam, tikrais, su tam tikromis kliūtimis. Tačiau manau, kad mes iš Kongo karinių pajėgų sulaukėme teigiamo atsako, jie teigiamai vertina šią misiją. Taigi aš tikiuosi, kad tas pasipriešinimas ar nenoras bendradarbiauti, apie kurį jūs kalbėjote, buvo vienkartinis. Uh, atvejais arba su tam tikromis problemomis, konkrečiomis problemomis susijęs e, dalykas. Ar jūs vis dėlto kalbėjote apie politinį nenorą, politinį pasipriešinimą? Taigi kaip jūs vertinate tuos sunkumus, su kuriais susidurėte? Ar tai yra vienkartiniai pavieniai sunkumai, ar tai yra daugiau struktūrinio pobūdžio sunkumai. Tokios būtų mano pastabos. Yra dar norinčių pasakyti kolegų ponė Brantner. Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, svarbu aptarti šios klausimus. Galbūt Mes nekalbame apie pačius aktualiausius klausimus, tačiau tie procesai vis tiek labai svarbus. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, mandatas. Du pranešėjai sakė, kad mandatas keičiasi, vystosi. Jeigu jūs galėtumėte rinktis mandatą, ką pakeistumėte? Ar pakeistumėte kuriuos nors jo elementus, ar manote, kad dabartinis mandatas yra tinkamas? Ar jis labiausiai tinka tai šaliai? O jei, jeigu norite tam tikrų pakeitimų, tai mes, parlamento atstovai, galėtume pareikalauti tų pakeitimų. Taip pat buvo iškeltas ir išteklių klausimas ir ponia Martinėlė, manau, labai teisingai atkreipė į tai dėmesį. Ar jūs manote, kad reikia daugiau lėšų. Parlamentas turi tam tikrą svorį vykstant diskusijoms dėl biudžeto, taigi mes galėtume kalbėti šią temą. Dar norėčiau kreiptis į misijos vadovą. Ar jūs manote, kad išteklių reikia daugiau, Ar tikrai kas nors pasikeistų, jeigu skirtume papildomai keletą tūkstančių? Ar vis dėlto, vis dėlto jūs manote, kad problemų mastas toks didelis, kad ir biudžeto reikėtų labai didelio? Aš nemanau, kad mes turime daug veiksmų laisvės, galėtume pridėti keletą tūkstančių, tikrai ne keletą milijonų. Toliau požiūris. Manau, kad reikėtų kalbėti apie demokratinę priežiūrą pačioje šalyje, o ne tik demokratinę priežiūrą, kuri vyksta parlamente rengiant diskusijams. Norėčiau paklausti, kaip yra su demokratinė priežiūra Kongo parlamente, ar, ar tai įeina į misijų mandatą. Dar vienas dalykas, kuris mane nustebino, mane nustebau išgirdusi, kad darbuotojai negali į Kongą vežtis savo šeimų. Norėčiau paklausti pono Stevenso ar mm, pono Martins, kodėl vykdoma politika, kodėl darbuotojai negali į misiją pasiimti savo šeimų, juk svarbu tokiuose misijose išlaikyti ir lyčių pusiausvyrą ir kitokią pusiausvyrą. Mes girdėjome tam tikrų pastabų iš Paryžiaus instituto, E, to instituto atstovai sakė, kad tokia misijoje turi dirbti ir žmogaus teisų specialistai. Ačiū dabar ponas Gualtieri. Mi scuso, ho perso la prima parte della, della discussione perché ero votato. E, ačiū. Pirmą dalį diskusijos dėja praleidau, kadangi dalyvau e, kito komiteto posėdį. Norėčiau paklausti dėl dviejų aspektų. Pirmasis, na, galbūt jūs apie tai kalbėjote, per diskusiją, kaip jūs vertinate planuojamų rinkimų poveikį politinė situacijai šalyje, taip pat poveikį taiko susitarimo taikymui poveikį pusiausvyrį taip įvairių etninių grupių. Ar tai galėtų nulemti tam tikrus neramumus Kongo demokratinėje Respublikoje. Aš mačiau dokumentus dėl rinkimų, dėl tam tikrų pakeitimų, kad bus tik tai vienas e, rinkimų turas. Taigi, kokia jūsų nuomonė dėl politinio konteksto? Ar tai turės didelį poveikį jūsų darbo aplinkai? Na ir aš pritarčiau, kad viena pagrindinių problemų yra koordinavimas, taip pat ir atskirų valstybių narių veiksmų koordinavimas. Uh, šios misijos yra labai ribotos, jas būtų galima palyginti su chirurginėmis operacijomis. Ir jos gali būti sėkmingos tik tada, jei ES už šių misijos, misijų ribų imtųsi naujų instrumentų tiek Bruselėje, tiek ir vietoje. Ir iš instrumentų dėka šios trumpalaikės misijos patektų į platesnį priemonių kontekstą. Žinoma, mes skiriame nemažai išteklių e, Kongo Respublikai ir mano klausimas būtų, kaip mes dirbame, kaip mes savo veiksmus koordinuojame su naujosiomis ES valstybių narių delegacijomis. Ar galima dalyvauti tam tikrose diskusijose, kurios pagerintų sinergijos efektą tarp atskirų valstybių narių veiksmų? ir ką galima padaryti, kad ES projektai tap, netaptų antra planiais palyginus su valstybių narių projektais. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tokį išsamų pristatymą ir viena pastaba. Buvo nemažai kalbėta apie kultūros aspektą, kultūros e, kontekstą. Ir manau, kad tai reikėtų analizuoti politinėme kontekste, atsižvelgiant į, šio, į strateginius tikslus, į režimo strateginius tikslus. Ir todėl norėčiau paklausti, ar ir kaip jūs rengėtės būsimiems rinkimams, kurie vyks 2011 metais, kaip tai paveiks jūsų misiją. Na ir mes girdėjome, kad dabartinis vadovas greičiausiai bus perinktas ir girdėjome, kad dėl to gali kilti tam tikrų neramumų šalyje ir jau dabar buvo vykdomi susidarojimai su e, opozicijos lyderiais, opozicijos atstovais. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ponė Haberi, mes nemažai kalbėjome apie žmogaus teisių pažeidimus 2010 m. rugsėjo mėnesį buvo pateiktas veiksmų planas Ir mes girdėjome, kad tiek policija, tiek ginkluotosios pajėgos iš tiesų įvykdė nemažai žmogaus teisų nusikaltimų. Ir e, norėčiau paklausti, Kaip jūs tai vertinate? Ar ginkluotasios pajėgos ir policija mokomi, kaip e, užkirsti kelią tokiems nusikaltimams vykdomiems tarp gyventojų, kadangi tokie nusikaltimai, smur, seksualiniai nusikaltimai, seksualinis smurtas yra paplitęs e, visuomenėje. Ir tai reikia uh, E, vertinti bendrame režimo kontekste ir vertinti juos siekiamus tikslus, kadangi tokie žmogaus teisių pažeidimai vykdomi sistemingai, e, planingai ir jie nepakankamai tyriami ir įmamasi nepakankamai prevencinių priemonių mimasi. Norėčiau e, pritarti poniai Brantner ir prisijungti prie jos klausimo, e, ar jūs imatės sisteminių priemonių kovojant su šio pobūdžio nusikaltimais. Ir ar čia nereikėtų įtraukti ginkluotasias paėgas ir policiją? Taip pat klausimas e, ponui Rikir dėl busimų rinkimų dėl bendradarbiavimo su Belgija ir Prancūzija. Jūs kaip misijos vadovas galėtumėte patvirtinti, kad Vokietijos duomenis apie tai, kad nuo 2005 iki 2007 metų ginkluotosios pajėgos įvykdė e, tam tikrus smurtinius veiksmus prieš e, civilius. Ir apie tai, kad dabar ginkluotę teigia e, Belgija ir Prancūzija. Ir kaip tai koordinuojama su Eupoliu veiksmais. Klausimas Antonio Martins 2007 metų 7 e, spalio dienos 2010 metų parlamento rezoliucija kritikuoja tai, kad Konge vis masiškiau į armiją šūkiami e, mažamečiai. Ar jūs nemanote, kad tai taip pat yra sistemingas žmogaus teisų pažeidimas ir tai yra neigiama, tiesiog sukrečianti misijos pusė. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti. Negalėjau nuo pradžios dalyvauti posėdėje, kadangi dalyvavau kito komiteto susitikime. Turėčiau pastabą dėl situacijos Konge. Aš manau, kad tarptautinės pajėgos, konkrečiai ES misija Konge nukentėjo dėl vietoje susiklošusios situacijos. Jų pareiga ginti piliečius iš, iš esmės yra valstybės, valstybių institucijų pareiga. Ir diskutuojant apie Kongą, mes pristatome savo institucijas, savo vykdamas operacijas, bet iš esmės mums nepavyko apginti gyventojų. Mūsų pačių piliečiai bent jau taip suvokia mūsų dalyvavimą operacijose Kongo Demokratinėje Respublikoje. Taigi kyla atskaitingumo visų pirma klausimas. Ir kyla klausimas, ar Europa gali aiškiai ir konkrečiai kalbėti apie jos pačios pareigas. Todėl mano klausimas būtų toks. Atsiprašau, aišku, iš anksto, jeigu jūs jau jį atsakėte, bet norėčiau paklausti, kaip būtų galima veiksmingiau vykdyti operatyvinę veiklą. Ar galima būtų atviriau kalbėti apie kasdienius incidentus, kurie yra stebimi tikrai labai dažnai? ES personalui moka kur kas daugiau negu kad vietos institucijos moka vietos pareigūnams. Taigi mano klausimas yra susijęs su tarptautiniu organizacijų visišką nesėkmę tokiuose šalise kaip Kongas. Ačiū. Dėkoju. Taip pat norėčiau atsiprašyti, kad e, negalėjau dalyvauti nuo pat pradžių e, šiame susitikime, kadangi dalyvau kilame posėdėje skirtame labiau Afrikos klausimams aptarti. Aš Kinšasoje praeisiais metais buvau susitikęs su jumis ir man susidarė įspūdis, kad jūs atliekate tikrai labai vertingą darbą. Šios dvi misijos e, puikiai iliustruoja tai, kad mes galime teikti puikias paslaugas e, panaudojant nedaug asmenų. Kalbant apie karinę veiklą, karinės e, operacijas, paprastai įsivaizduojama, kad reikia labai daug įrangos, labai daug personalo, o čiagi yra vykdomas saugumo sektoriaus reformą ir mūsų ekspertai, nedidelis jų skaičius, gali atlikti savo pareigas. Žinoma, su sąlyga, ir tą sakėte ir jūs, kad esama politinės valios ir politinio ryšto. Ir tai yra esminis momentas. Sprendimų prieimėjai turi demonstruoti tokią valią. Ne ministras, ne vyriausybė turi kažko siekti, ypač tokiuose pokonfliktinėse valstybėse kaip Kongo demokratinėje respublikoje. Taigi sėkmė yra įmanoma tik turint bendrą politinę valią ir matant bendrą kryptį. Galbūt apie tai jau buvo kalbėta ir mano klausimą jau buvo atsakyta, tačiau aš norėčiau jūsų klausyti, Kaip Jūs žiūrite į artėjančius rinkimus? Ar vyriausybė ir kiti partneriai turi kažkokią kitokią poziciją, galbūt jūs išvelgėte kažkokią slaptą darbo tvarkę, kas yra planuojama po rinkimų, kitai žodžiai tariant, ar tai paveiks saugumo sektoriaus reformos vykdymui. galbūt kažkas bandys situaciją gražinti į pradinę padėtį. Taigi noriu jūsų klausyti, kaip jūs įsivaizduojate, kokie gali būti rinkimų rezultatai ir kaip tai gali paveikti mūsų iki šiol atliktą darbą, kad nebūtų e, vienos ar kitos pusės pasitelkta kariuomenė arba policija savo tikslams vykdyti. Dėkoju. Kaip matome, laikas mus spaudžia, kai kurie prelegentai turės išvykti pusę pirmos, taigi siūlyčiau tokia pačia tvarka skirti žodį prelegentams, kaip jie pasisakė ir pradžioje, ir aš jūsų paprašysiu atsakyti konkrečiai jums adresuotus klausimus, į kuriuos jūs galite kompetentingiausiai atsakyti. Dėkoju paskutinis, vienas iš paskutinių klausimų e, yra susijęs su to, kągi galima būtų padaryti, sprendžiant tą problemą, kuri vis didėja. Jūs taip pat buvote viet, nuvykęs į vietą, sustikęs su vadais. Taip, problema yra didžiulė, milžiniška, ypač kalbant apie seksualinį smurtą. Ir žinoma, kažką būtų galima nuveikti. Mus tokia situacija taip pat netenkina. Mes apie tai kalbame, darome pranešimus, tačiau kai nuvykstate į Gomą, į vietą, tuomet tampa akivaizdu, kad nėra viskas taip paprasta. Savo pranešime sakiau, kad Monusko turi 20 tūkstančių žmonių. Mes buvome susitikę Gomoje, Mugano su vadais po tų siaubingų įvykių, kurie įvyko vos už šimto kilometrų nuo dislokavimo vietos. Ir kai pajėgos pasiekė vietovę, ten jau nieko nebuvo likę. Taigi vietovė, teritorija yra sudėtinga. E, ten yra naudojami ginklai, e, seksualinė prievarta yra plačiai paplitusi. ir problema tik plečiasi. Monusko turi nemažas pajėgas, tarptautinė bendruomenė taip pat vykdo veiklą. Mūsų mandatas nėra tiek saugoti piliečius, aišku, su jumis sutinku, kad mums būtina saugoti Kongo gyventojus. Tačiau svarbiausia yra Kongo institucijos, nes būtent jos yra pirmiausia atsakingos už savo gyventojų apsaugą. Mūsų priemonės yra ribotos, tą sakė ir ekspertai. Mums nereikėtų pasimesti tame didžiuliame visą ką priepiančiame iššūkyje. Mums reikėtų labiau sutelktai dirbti. Kai buvau sustikęs su vienu vadu Gomoje, e, ten buvo susirinkę maždaug 10 tūkstančių žmonių, visi šeimos nariai ir taip toliau, ir jų gyvenimo sąlygos tikrai, e, kaip jūs galite įsivaizduoti, buvo uh, nekokios, todėl mes skiriam ir tam tikrus stabilumo fondo pinigus. Taigi aš klausiau jų, ar kažkas pasikeitė jūsų veikloje. Taigi aš manau, kad reikia įvesti šiokios tvarkos. Kitas klausimas yra atlyginimų mokėjimo grandinė. Visi nori gauti savo atlygį, Kartais atlyginimai būdavo išmokomi pavėluotai, e, vėluodavo keletą mėnesių, dabar jie vėluoja kartais e, vos keletą savaičių. Eupol e, personalas yra bukavų dislokuotas. Tai yra tikrai nedėlis žmonių skaičius, bet jie bendradarbiauja su vietos policininkais, teismo atstovais ir jie mato, kad e, partnerių mentalitetas, mąstymas kinta. Taigi darbas vyksta lietai, tenka tą pripažinti, bet mes tikrai nepakeisime situacijos atsitraukdami, priešingai turime bendradarbiauti su savo partneriais. Pone Martineliai, teisingai kalbėjo apie šiokį tokį pasipriešinimą. Mes galbūt vykdome tokią veiklą, kuri nėra primtina kai kuriems asmenims. Bet esama pasitikėjimo tarp abiejų pusių, nors to pačiu yra ir prieštaraujančių. Taigi reikia, žinoma, nepamiršti bendros politinės situacijos. Čia reikia kalbėti apie misijos atliekamą kokybišką darbą, bet taip pat ir apie politinę poziciją Kongo atžvilgiu. Kai kas klausia apie artėjančių rezultatų, e, rinkimų rezultatų pasiekmes mūsų darbui. Aš bijau, kad rinkimai e, nukreips dėmesį nuo e, veiklos į rinkimus. Taigi mažiau dėmesio galbūt e, bus skiriama pačioms reformoms. Nepaisant to, mes skiriame labai daug dėmesio visiems tiems klausimams ir savo įžanginėme pasisakymę aš pasakiau, kad lapčio mėnesį dėmesys gali labiau nukreipti į rinkimų kampaniją. Taip pat e, sakiau, kad mums trūksta resursų ir čia Tai pasakytina ne tik apie Kongo misijas, bet ir apie kitas misijas. Čia galėčiau paminėti žmogaus teisų ekspertų darbą, lyčių lygybių ekspertų veiklą. Tačiau valstybės narės ir yra atsakingos už išteklių skyrimą. Ne visuomet lengva tuos išteklius užsitikrinti ir jeigu jūs turite tokios galios, tai tokia jūsų pagalba būtų labai naudinga. Pone Martinelį kalbėjo apie santykius tarp partnerių vietoje ir Briuseliu. CMPD direktoratas, kuris yra planavimo, strateginio planavimo organizacija, taip pat sutinka, kad e, esama padėtis nėra tobula. Mums reikėtų kažkokios struktūros, kuri galėtų palaikyti ryšį taip pat ir su misija. Dėl strateginės peržiūros aš su jumis visiškai sutinku. Į misijas turėtume žiūrėti platesnėme kontekste turėtume palaikti, palaikyti nuolatinį dialogą. Aš taip pat turiu misijų patirties. Ir atliekant strateginę peržiūrą reikia bendrauti su delegacijos atstovais, su partneriais, su kitais turinčiais žinių apie vietą. Taip pat kalbėjote apie finansinės problemas ir kadrus. Taip, ši problema yra verta dėmesio. Ir kitas e, dalykas yra koordinavimas Europos ir valstybių narių pastangos bei jų koordinavimas. Su Junktinė karalystė vyko diskusijos dėl jų pačių vykdomų projektų ir dabar jau galima teikti, kad koordinavimas e, gerėja. Žinoma, kad dirbti Konge apskritai nėra lengva. Ir jūs, ponė Žistart, sakėte, kad e, politinė prasme ir fizinė prasme darbas Kongai yra sudėtingas. Tai yra didelė šalis, nesaugi šalis ir mes turime koordinuoti savo veiklą ne tik su valstybėmis narėmis, bet ir su kitais partneriais. Ačiū. Dėkoju. Ponas Haber. Deja, negalėčiau kalbėti apie sąlygas e, pačioje vietoje, bet net ir neturėdamas tokių tiesioginių žinių galiu sakyti, kad e, mūsų kelių metų misija negali būti bendrai atsakinga už tai, kas vis dar vyksta Konge. Čia turiu omenyje, pavyzdžiui, masinius prievartavimus vykdomus Konge. Uh, Kita vertus, mes negalime pasiduoti, turime ir toliau bendradarbiauti, net ir turėdami ribotas lėšas su Kongo institucijomis. Mes negalime nutraukti bendradarbiavimo su Kongo institucijomis, nes tuo tik paskatintume tolesnį nusikaltimų vykdymą. o to tikrai nenorėtume matyti. Dėl projektų, nacionalinių projektų koordinavimo, manau, kad e, čia informacijos reikėtų kreiptis į nacionalinius parlamentus. Tie projektai yra atspindintis nacionalinį tapatumą. Aišku, bandoma tokius projektus koordinuoti. Mūsų misijos, aišku, taip pat prisideda prie tokių dvišalių projektų vykdymo. Pasinaudojama yra mūsų infrastruktūra, mhm. lėšomis ir taip toliau. Dėl to jungtinės tautos perimdamos projektų vykdymą iš nacionalinių valstybių prašo labai nedidelio mokesčio. Taigi tokia problema egzistuoja ne tik e, vykdant su saugumo reformą susijusias misijas, bet taip pat vykdant ir vystamąjį bendradarbiavimą. Toliau. Mes, Europos išorės veiksmų tarnyba, E, turi bendradarbiauti su komisija valstybėmis narėmis ir taryba, visos šios partnerės turi bendradarbiauti, ieškoti bendrų pozicijų, o, tai, o tam reikia laiko. Kai dėl CPCC, tai išriškėja pradėjus vykdyti projektus, nes mes vadovavomės komisijos nustatytą tvarką. E, visi kiti partneriai, ar tai būtų amerikiečiai ar ES valstybės narės, kuomet jie apsisprendžia dėl projekto, kartais jie tiesiog išrašo čekį projektui vykdyti, tas pasakytina apie Junktinės Amerikos valstijas. Valstybėse narėse situacija ir procedūra yra sudėtingesnė, tačiau kai mes CPCC norime vykdyti e, projektą, turime pradėti viešųjų pirkimų procedūrą, o tik praėjus metams galime persikelti ir pradėti projekto vykdymą vietoje. E, aš jau tą pasakiau, kai kalbėjau anksčiau. E, pone Martinelli ir pone Brantner iškėlė klausimą susijusi su e, šeimų politika. Valstybės narės nusprendė, kad e, į misijas, į daugelį misijų šeimos nariai negalės vykti. Aš esu vienos misijos buvęs vadovas. Ir aš bent jau taip manau, kad daug kas nepasikeistų, jeigu mes įvestume liberalesnės taisyklės. Tarkime, yra susituokusių porų, kurių sutoktiniai turi kitas pareigas, kitus darbus. Kita vertus, misijose mums yra reikalinga patirtis visų pirma ir nuolatinis atsinaujinimas net jeigu tai laikinai ir sustabdo nuoseklumą. Mes iš esmės nenorime suteikti tokios ilgalaikės perspektyvos misijų dalyvių šeimoms šalyje. Taigi dabar mes laikomės tokios politikos, kad šeimos narių nėra. Ačiū. Žiūrėk. Bon, euh, sur la question des résistances de, ponctuelles des de, de Congolais, bon, je peux vous dire que c'est effectivement. Pakalbėsiu apie Kongo gyventojų pasipriešinimą Nemanau, kad tas pasipriešinimas labai paplitęs, tai yra daugiau pavieniai atvejai. Ir susidūrę su tam tikrų pasipriešinimu, aš iš karto parengiu raštą ministrui ar kokie nors kitai institucijai ir naudojant futbolo terminologiją parodau raudoną ar geltoną kortelę. Kita penktadienį su numatė susitikimą su štabo vadovu Kalbėsime apie asmens tapatybės korteles, galvosime apie tam tikrus sistemos pakeitimus. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra pavieniai atvejai, nereguliarūs atvejai. Pastaruoju metu padaugėjo prašymų bendradarbiauti, ypač strateginiais klausimais. Dėl mandato ar jo galimo pakeitimo. Šiuo metu mandatas mus tenkina, manau, kad turime remtis dabartiniu mandatu ir stiprinti savo veiksmus. Uždaviniai yra aiškiai apibriešti, taigi mandatas mus tenkina. Dėl biudžeto. Pastaruoju metu rengiame kitų metų biudžetą, mums buvo pasakyta, kad kitų metų biudžetas negali būti didinamas, tokius nurodymus. Tokį nurodymą pateikė vyriausiai įgaliotinė. Jeigu didintume biudžetą, galėtume įgyvendinti daugiau projektų, tačiau mes nenorime per daug išsi, išsibarstyti, per daug išsiskleisti. Žinoma, jeigu turėtume daugiau kvalifikuoto personalo, tai galėtume ir nuveikti daug daugiau. Nežinau, ar jūs būtent to klausėte dėl lyčių klausimų ir seksualinio smurto. Jeigu norėtume kovoti su seksualiniu smurtu atskirai, nesižvelgdami į kontekstą, tai būtų tas pats lyg gydyti lygos simptomus, vieną lygos simptomą programa skirta teikti psichologinę pagalbą moterims buvo veiksminga. Mes taip pat turime programą skirtą kovoti su nebaudžiamumu. Ta programa yra nukreipta į karinių pajėgų aukštus pareigūnus. Mes stengiame stiprinti savo gebėjimus, pasitelkdami ekspertus. Siekiame bendradarbiauti, glaudžiau bendradarbiauti su kariškiais, rengiame mokymo seminarus karininkams ir eiliniams kareiviams. Dėl vaikų kareivių šis klausimas yra labai delikatus. EUSEC misija labai atidžiai stebi padėtį, bet ir man atrodo, kad kartais kritikai yra per daug griežti, kalbėdami apie Kongą yra svaidomasi kaltinimais, kad Konge yra samdomi vaikai, verbuojami vaikai. Kas yra kariškis? Tai yra asmuo turintis tapatybės kortelę, tarnaujantis kariuomenėje ir gaunantis atlyginimą. E, dalindami karinės tapatybės korteles mes dirbome su kitomis organizacijomis, ypač su uh, UNICEF, norėdami identifikuoti, nustatyti, ar nebuvo vaikų, kurie kreipėsi dėl karinių pažymėjimų. Nustatėme maždaug šimtą tokių atvejų, tačiau turiu pasakyti, kad toks darbas yra labai sudėtingas. Kaip atskirti 17 metį ar 18 metį Afrikoje, tai tikrai nėra lengva. Tačiau kovoti su šiuo reiškiniu svarbu ir mes dalindami karinius karinių pažymėjimų dalymo programai vadovavo EUFOR, taip pat bendradarbiavome su kolegomis iš Kongo ir labai atidžiai stebėjome situaciją. Dėl padėties po rinkimų ir ypač karinių pajėgų reformos. Ir vyriausybė, ir netgi opozicijos atstovai akcentavo karinių pajėgų reformos svarbą, tai buvo pakartota ir pastarojo meto pareiškimuose. Nežinau, kokie, kaip vyks rinkimai, nežinau, um, kiek ir kokio smurto ar neramumų galime tikėtis prieš rinkimus ir po jų. Žinoma, reikia numatyti galimą riziką susijusią su karinių pajėgų reforma. Bet žinau, kad ir vyriausybė, ir opozicija um, yra įsipareigojusios toliau vykdyti karinių pajėgų reformą. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie personalo kaitą. Taip, tai yra problema mes siekiame, kad rotacija vyktų kas 4-6 mėnesius. Tačiau kalbant apie reformą, policijos reformą, Kongo nacionalinės politikos generalinės inspekcijos reformą, nepakanka, kad ekspertas dirbtų 6 mėnesius. E, atvykus į šalį reikia prisitaikyti, reikia aklimatizuotis, taigi šeši mėnesiai yra tikrai per trumpas laikas. Manau, kad minimalus darbuotojų komandiravimo laikotarpis turėtų būti nuo vienerių metų iki 18 mėnesių. Bet žinoma, tai priklauso nuo mm, štabų vadovų įvairiose šalise. Taigi šis dalykas kelia problemų tačiau kol kas tikrai negaliu skūstis. 40, mano misijoje yra 49 postai, 46 iš jų yra užimti, iki šiol niekada nesame turėję tiek žmonių. Ir kaip sakiau, kops maždaug prieš mėnesį, e, esu tikrai patenkintas tais darbuotojais, kurie yra siunčiami į Kongą. Tie žmonės yra lankstus, kvalifikuoti ir sugeba atlikti įvairias užduotis. Taigi jie yra visų galų meistrai. Ir aš jais tikrai esu patenkintas. Mūsų komandoje dirba ir civiliai, ir kariškiai, ir tikrai neturiu kuo skūstis. Manau, kad man kaip misijos vadovui tikrai pasisekė. Thank you. Buvo kalbama apie sąsajas tarp mūsų operacijų ir bendradarbiavimo su Briuseliu. Čia taip pat neturiu ko skūstis. Mūsų santykiai su Briuselė veikiančiomis struktūromis yra tikrai geri. Bendradarbiaujame su CPCC, koordinuojame veiklą ir viskas vyksta labai sklandžiai, taigi čia negaliu įvardyti jokių problemų. Jeigu nuspręstume keisti mandatą, turiu pasakyti, kad kaip tik dabar vyksta dėrybos dėl būsimo mandato. Nežinau, ar būtent šis komitetas yra tinkama vieta kalbėti apie mandato pakeitimus. Galiu pasakyti tik tiek, kad EUPOL misijos paskirtis yra remti reformų procesą. Mes dalyvaujame reformų rengime ir įgyvendiname. Ir mandatas turi likti, jo pagrindas turi likti toks pats Galbūt reikėtų šiek tiek sumažinti darbų e, skaičių. Ankstesnėme mandate buvo numatyta daug darbo krypčių. Manau, kad reikėtų geriau sutelkti pastangas, bet iš esmės nereikėtų per daug nutolti nuo dabartinio mandato. Ir tai yra pagrindinė prielaida uh, norint, kad policijos reforma būtų sėkminga. Tačiau taip pat reikia keisti ir mentalitetą. Kongas yra milžiniška šalis. Aš turiu 49 darbuotojus ir negaliu prie kiekvieno policininko pastatyti po dar prižiūrėtoje. Reikia siekti mentaliteto pasikeitimų, visų pirma, aukščiausių pareigūnų mentaliteto pasikeitimo, kad tie mąstymo pasikeitimai vėliau persmelktų visą organizaciją iki eilinių policininkų. Ir mano mandatas man sutikė galimybę to siekti. O dėl lėšų, žinoma, jeigu duosite man daugiau pinigų, aš visada rasiu, kur juos išleisti, netgi laikydamasis viešųjų pirkimų taisyklių. Manau, dabartinis misijos biudžetas yra tinkamas. Tačiau labai mums labai praverstų galimybę tvarkyti valstybių narių skirtas lėšas. Dabar EUPOL negali tvarkyti ne ES lėšų. Manau, mes turėtume padidinti misijos matomumą, įgyvendinti programas, kurios pagerintų mūsų įvaizdį ir čia praveistų, praverstų pinigai iš išorės. artėjantis prezidentų rinkimai trukdo mūsų misijai, mūsų operacijoms, kadangi žmonėms dabar rūpi tik rinkimai. Kiekvieną savaitę vyksta demonstracijos. Kongo policijos pajėgos kartais įsikiša ir priklausomai nuo pasirengimo viskas vyksta sklandžiau arba netaip sklandžiai. Taigi, antienis rinkimai šiek tiek kelia kliūčių reformų procesui. E, Kinšasoje koordinavimas vyksta gerai, misijų vadovai nuolat kviečiami į susitikimus su ambasadoriais, e, kas savaitę palaikome, užmesgame ryšius su ES delegacijos atstovų. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo mūsų ryšiai tapo intensyvesni ir koordinavimas vyksta gerai. Turiu galvoje koordinavimą ir su ES veikėjais, ir su įvairiais nacionaliniais pagalbos departamentais, pavyzdžiui, Junktinės karalystės ar Prancūzijos departamentais. Taigi ryšius palaikome kiekvieną savaitę. EPOL ne fournit pas d'équipement, je voudrais que la chose soit bien claire, nous ne fournissons pas d'équipement. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie viešosios tvarkos užtikrinimą. Turiu pasakyti, kad mes viešosios tvarkos palaikymo padaliniams neteikėme jokios įrangos. Jie teikia Prancūzija. Mes prisidėjome prie instruktorių rengimo. Taip pat konsultuojame tuos instruktorius, kad jie pasiruoštų apmokyti du batalionus esančius į šiaurę nuo Kinšasos, tačiau jokios įrangos mes netiekėme, ją tieks Prancūzija. Mes tik teikiame techninės konsultacijas dėl įrangos pasirinkimo E, turiu galvoje pro, projektą, kurį įgyvendino ES delegacija Kinšasoje. To projekto metu e, keturi viešos tvarkos palaikymo batalionai turi būti aprūpinti radio įrangą. Ir mes teiksime konsultacijas rengiant techninės specifikacijas dėl rinkos įsigijimo. Toliau seksualinis smurtas. Akivaizdu, kad tokiai mažai misijai kaip mūsų yra sunku įsikišti, kai vyksta tokio masto dalykai kaip pernai. Pernai vyko masiniai žaginimai ir mes negalėjome iš karto įsikišti bendradarbiaudami su Monusko mes parengėme mokymo programą. Teisėjams paaiškinome, kokie, kokie galioja įstatymai. Taip pat e, paaišk... rengiame mokymus ir vietos policijai, taip pat Goma ir Mokavų taip pat rengiame mokymus dėl seksualinio smurto. Ir Prieš keletą savaičių buvo dar vienas masinio žaginimo atvejis ir dabar tie daliniai e, atitinkamai reaguos. Ačiū. Okay, Dėkoju. Tris e, dalykus norėčiau akcentuoti dėl šeimų misijose. Aš manau, kad tai turi neigiamą poveikio e, misijų personalui, taip pat neigiamą poveikį darbo sąlygoms ir seksualiniams santykiams. Iki šiol šie klausimai nebuvo keliami, tiesiog nerandama vietos, kur juos būtų galima kelti, tačiau juos reikėtų tikrai kelti. Aš manau, kad šeimos nebuvimas misijoje yra susijęs su biudžetiniais dalykais taip pat. Bet uh, ES misijose šeimų, leidimas šeimoms dalyvauti misijose neturėtų kelti papildomų finansinių įsipareigojimų. Dabar dėl um, pasipriešinimo. Aš manau, kad iš esmės tai yra geras ženklas. Pasipriešinimas yra sėkmės ženklas, rodantis, kad misijos siekia sėkmės. Taigi tas pasipriešinimas yra visiškai normalus dalykas. Tiesiog būtina į tai atskreipti dėmesį, kuomet yra vertinamos misijos. Negalima tikėtis, kad misija įvykdys savo veiklą pagal numatytus ne visuomet realius terminus. Taip pat čia reikėtų pakalbėti apie prezidento apsaugą, apie 12 tūkstančių apsaugininkų kuriems yra numatytas atitinkamas finansavimas ir kuri yra pavaldi prezidentui. Dėl e, pačio politinio konteksto norėčiau pasakyti, kad e, pristigome tarptautinės reakcijos, kuomet buvo pakeista konstitucija ir tai lėmė, vietos gyventojų požiūrį, kad tarptautinė bendruomenė remia e, prezidentą. Parlamentas balsavo prieš civilinio pajėgų dalyvavimą Siny. Taip pat nėra analizuojama politinė smurto situacija šalyje, Katangoje pavyzdžiui, tarp šiaurės ir pietų gyventojų Taip pat nėra atliekama politinė analizė susijusi ir su lyč, smurtu prieš ly, lytis. Aš manau, kad rinkimai lems Monusko tolesnę padėtį. Praeisiais metais, prieš pusantrų metų šis klausimas buvo keliamas ir praėjus rinkimams, aš manau, kad šis klausimas dar kartą bus iškeltas ir tuomet valstybės narės turės spręsti dėl misijų, nes valstybių narių skiriami ištekliai e, turėtų padidėti pasitraukus iš šalies e, Monusko ir kitoms e, misijoms. Dėkoju, ponas Žiustert dabar. Ambasadorius Stevens sakė, kad Eupolo mandatas taps konkretesnis. Ir tai būtų pozityvus poslinkis. Tačiau aš taip pat girdžiu, kad misija skirs daugiau dėmesio Kongo nacionalinės policijos gebėjimams stiprinti. Taip pat bus kovojama su seksualiniu ir smurtu ir smurtu prieš moteris. Taigi mes turime pasimokyti iš tų pamokų ir nepamiršti ir būsimos veiklos. Kalbant apie vietos policijos rengimą, dviejų, trijų savaičių mokymai galbūt kažko ir išmoko, kažkokių įgūdžių suteikia. Tačiau tai dar nereiškia, kad vietos policininkai galės tinkamai atlikti savo darbą, kadangi tam yra reikalingas mentaliteto poslinkis ir turiuomenyje kiekvieną policininką. Ar bus įvykdytos visos mandato užduotis iki rugsėjo 30 dienos. Jeigu taip, tai reikėtų tada pagalvoti ir apie būsimas užduotis ir apie tai, kaip e, stebėti ir pritaikyti atliktus rezultatus. Ačiū. Pirmininkas, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje, kuri buvo labai įdomi ir mums labai svarbi. Mes esame dėkingi už tai, kad atsakėte į visus iškeltus klausimus ir mandatui pasibaigus po rinkimų aš tikiuosi, kad galėsime dar kartą susitikti ir aptarti rezultatus. Dėkoju jums visiems dar kartą. Užsienio reikalų komitete nebesusitiksime. Linkiu jums visiems gerų vasaros atostogų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų E, vicepirmininkas turėjo likti Kipre po to, kai Kipre įvyko e, sprogimas ginklų centre. E, Kipras paskelbė nacionalinę gedulo dieną ir mūsų vicepirmininkas turėjo likti šalyje. Mes reiškime užuojautą visiems nukentėjusiesiems ir aukų šeimoms. Dėkoju. Kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo 19 dieną. Ačiū.